So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte die Plätze einzunehmen. Wir haben noch einen Mėly kolegos, prašau visų susėsti, mūsų laukia pakankamai įtempta darbo tvarkė. Rytinis posėdis e, taip pat yra turintis svarbių klausimų, tai yra paskutinis mūsų oficialus posėdis šią kadenciją. Norėčiau paprašyti patvirtinti pakeistą darbo tvarkę. 11 klausimą norėčiau e, svarstyti Pavelo Poco pranešimą dėl invazinių rūšių ir 13 e, klausimas e, Určio pranešimas dėl klimato kaitos konvencijos Kyoto protokolo, tai galėtume tokiu būdu patvirtinti darbo tvarkę. Kolegos neprieštarauja, kad šie klausimai būtų įtraukti į darbo tvarkę, nematau prieštaraujančių, taigi patvirtinta darbo tvarkė su pakeitimais. Du pranešimus turiu. Pirmiausiai dėl kalbų režimo bus verčiama į visas kalbas išskyrus estų ir maltiečių. Antrasis pranešimas apie vykusius trilogo posėdžius. Pirmasis dėl Kyoto antrojo protokolo jo techninio įgyvendinimo kovo 17 dieną, pirmadienį vakare baigėsi šis e, trilogas, susitarėme su pirmininkaujančia Graikija. Ir tas susitikimas buvo labai svarbus, e, nes 2015 vyks Paryžio klimato kaitos konferencija ir dėl COP bus ten deramasi. Ketvirtas klausimas posėdžių protokolų tvirtinimai sausio 30, vasario 17, vasario 30, kovo 6 ir kovo 10 dienos protokolo, posėdžių protokolų tvirtinimai. Ar turėtumėte pastabų dėl tų posėdžių protokolo ar kitų pageidavimų? Pageidavimų negiržiu, taigi protokolus tų posėdžių patvirtiname ir perikime prie penktojo darbo turkės klausimo. Džiaugiuosi, kad Hansas Broiningsas iš Kopenhagos pas mus atvyko, jis yra Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius. Ir e, šiandien keičiamės su jo nuomonėmis apie daugiametę agentūros veiklos e, programą. Galiu jums tik e, rekomenduoti palaikyti glaudžius ryšius su šia agentūra, ypač naujiesiams komiteto kolegoms, nes šios agentūros darbuotojai tikrai labai kompetentingi, gali mums pateikti naudingos informacijos mūsų kasdieniam darbui. Aš per pastarosius dviejus metus reguliariai sustikdavau su agentūros atstovais, su įvairių agentūrų atstovais. Ir žinome, kad šios agentūros yra nepriklausomos institucijos ir nėra komisijai pavaldžios tarnybos, tai tikrai yra kaip tam tikri brangakmeniai, kurie puošia mūsų darbą. Ir daugiau nekalbėdamas suteiksiu Europos aplinkos agentūros vykdomam direktoriui žodį, kad jis pristatytų 14-18 metų veiklos programą. Ačiū už e, kvietimą ir malonų pristatymą. Man malonu pristatyti būsimųjų penkerių metų veiklos programą, turint omenyje, kad pastarąjį kartą, kai buvome susitikę, tuo metu buvo tik tai tvirtinamas. Ir dabar užmamas pareigas, taigi šiandien man maloniau yra su jumis sustikti, pristatysiu penkių metų veiklos programą, kurią patvirtino mūsų vykdomoji valdyba, e, administracijos valdyba ir e, Šios valdybos nariai yra taip pat valstybės narės ir e, es institucijos atstovai. Dabar bus programos įgyvendinimo trečiasis mėno eina ir mes e, mėginome suderinti savo veiklos programą su ES institucijų e, svarbiausiamis veiklos sritimis ir siekiais, tačiau taip pat įgyvendiname ir ilgalaikę darbotvarkę, kuri įtraukta į ilgalaikę ES politiką klimato kaitos ir aplinkos saugos e, srityje. Taigi bandome suderinti trumpalaikius ir ilgalaikius strateginius E, politinius tikslus savo veiklos programoje. Noriu tik trumpai priminti, kad mūsų misija per būsimus penkerius metus nesikeis. Mes e, ir toliau sieksime steigti informaciją e, <clears throat> politinius sprendimus priimančioms institucijoms, kuo veiksmingiau ir greičiau siekdami pagerinti Europos aplinkos politiką ir prisidėti prie tvaraus vystimosi. Savo penkerių metų veiklos programą deriname prie vystimosi plėtros politikos sistemos, dalyvaujame įvairiose teminės politikos rytise susijusiuose su ES teisynu ir e, rengiame ataskaitas atskirose teminių politikų, teminius politikų srityse. Taip pat rimtai e, stengiamės gyvendinti 20-30 e, metų laikotarpio politikos darbo tvarkę ir mūsų ilgalaikė vizija yra susijusi su 2000, siekia iki 2050 metų. Tačiau taip pat manau, kad e, Labai svarbu Europos politikoje dėkti tam tikras naujoves ir siekti 2050 metų vizijas įkomponuoti į platesnio masto e, politinius sprendimus, siekiant e, sumažinti CO2 e, taršą, veiksmingiau naudoti gamtinius išteklius Svarbiausi mūsų penkerių metų veiklos programos tikslai pirmiausiai e, susiję su to, kad siekime būti tuo pirmuoju šaltiniu ES lygmeniu, teikiančiu informaciją apie tai, kaip e, Europos e, ir nacionalinė aplinkosaugos ir klimatos politika yra įgyvendinama visais lygmenimis. Mes taip pat norėtume būti tuo svarbiausiu kompetencijų centru, e, kuris padėtų įgyveninti ilgalaikių reformų strategiją ir įveikti svarbiausias kliūtis. Ir mūsų Taip pat e, gyvenant septintąją veiksmų programą, taip pat norime būti lyderiaujančią uh, organizacijų ES lygmenių, padedančią dalintis sukauptą patirtimi ir informaciją, e, didinant gebėjimus. Tas požiūris siekiant susijęti tarpusavyje e, <clears throat> aplinkosaugos politikos įvairius tikslus ir klimato kaitos ir yra mūsų E, pavyzdinis e, projektas, kurį būtų galima apibūdinti kaip e, pasiūlymus pakankamai sudėtingus susijusius su įvairių problemų apibrieštiniu vertinimu ir pasiūlymų teikimu, kaip tas problemas spręsti atitinkamą savadą mes parengsime iki 2015 metų pabaigos ir tokiu būdu sugebėsime uh, prisidėti prie prioritėtų nustatymų, darbo atvarkių sudarimų ir atitinkamo konkrečių pasiūlymų teikimo e, bendradarbiaujant e, su valstybėmis narėmis, taip pat su e, Bruselė veikiančiomis institucijomis, bandydami sukaupti ta, tas esminės žinias <clears throat> per pastarusius penkerius metus septintosios e, mūsų e, veiksmų programos e, pavadinimas yra susijęs su tam tikrais ekologiniais apribojimais. Mes <clears throat> juos vertiname labai rimtai. Nagi manome, kad tai yra būtina prielaida siekiant e, tinkamai priimti 21 amžiaus iššūkius energetikos apsirūpinimo maistu ir judumo sistemos yra pagrindinės, kurios e, turės lemiamą įtaką klimato kaitai ir aplinkosaugai. Ir e, visi vykstantis dabar pokyčiai turės <coughs> vykti dabartinės ekosistemos ribose ir per busmosius penkerius metus šiems klausimams skirsime pakankamai dėmesio. Taip pat mes remiamės e, dviem dešimtmečiais ankstesnių investicijų. 2013 e, kovo mėnesį mes atlikome e, su agentūros veiklos nepriklausomą įvertinimą ir to vertinimo išvadose yra teigiama, kad mūsų agentūra ir toliau lieka pati veiksmingiausia institucija suteikinti patikimą informaciją apie e, e, galimybės kovoti su klimato kaita ir gerinti aplinkos situaciją. E, pristatysiu svarbiausias mūsų strateginės politikos sritis siekiame tokiu būdu įnešti savo indėlį į visapusiškai išsamų politikos e, ciklą. Mes siekiame ne tik vertinti, stebėti ir teikti tinkamą informaciją apie politinių sprendimų patvirtintų įgyvendinimą. Mes sieksime e, per tuos penkerius metus e, identifikuoti atskiras probleminės sritis, apibrėžti uh, E, jų tam tikrus sisteminius aspektus, taip pat nustatyti politinės priemonės, e, politinę raidą, kurią reikėtų pritaikyti prie sukauptos e, likščiolinės patirties. Informacinės politikos įgyvendimas taip pat viena iš strateginių sričių. Mes siekiame pagerinti prieigą prie uh, turinio aspektų ES aplinkosaugos politikos lygmenių. Tokiu būdu mes e, priimsime šią informaciją prie platesnės apriepties paketo ir e, pasirinksime integruotesnį sisteminį požiūrį siekdami pagerinti prieigą prie informacijos pasitelkus e, įvairias naujoviškas ryšių formas, informacinės technologijas, mes e, remsimės tiek jau nusistovėjusiomis ryšių sistemomis, tiek pasitelksime naujas sistemas ir e, informuosime jūs pasiekę atitinkamą pažangos lygį. Per busmos penkerius metus devinioms temoms mes skirsime patingą dėmesį oro taršai, transportui ir triukšmui pramonės politikai. Šios rytyje įsteigėme naują darbo grupę, e, kuri e, daugiausiai dėmesio skiria šiai temai klimato kaitos mažinimas ir energetika, e, pristaikymas prie klimato pokyčių, vandentvarka, jūrų, jūrinkistės politika ir žuvininkistė, pakrančio apsauga, biologinė įvairovė. <clears throat> miestų politika, e, žemės plotų ir dirbožėmio naudojimas, taip pat atlikos ir e, materialiniai ištekliai. Šios rytyje sėksime atkreipti dėmesį į tai, kad e, <clears throat> panaudotų medžiagų perdirbimas ir panaudojimas reiškia mūsų gamtinių išteklių saugojimo ateitį. Iki 2018 metų mes sieksime <clears throat> atitinkamai įvertinti naujai sukauptą informaciją, pasirašyti ES lygmenių ir es institucijoms tarpininkaujant daugia šalius e, sustarimus dėl atitinkamų įsipareigojimų ir e, pagerinti mūsų ryšius, e, kita strateginė sritis susijusi su strateginiais iššūkiais per pastaruosius 10-15 metų siekiame pagerinti mm, e, e, politikos nuoseklumą, užtikrinti didesnį saveikumą ir pasitelkti integruotą vertinimą siekiant konkrečių rezultatų nuseklių politinių sprendimų gyvendinimo kontekste taip pat e, siekiame analizuoti e, galimas ateities problemas ir jas vertinti per pastarosius e, keletą metų sisteminių lygmenių mes tą jau darome ir <clears throat> norime pastelgti atitinkamą vertinimą bei analizę siekdami esminių pokyčių, kalbant apie pokyčius ir pernamą laikotarpį bei tvarę ateitį. Mūsų pagrindinė idėja yra tokia, kad įgyvendinant tinkamą politiką mes pereiname iš netvaraus lygmens į tvarų lygmenį. Taip pat yra ir kitokių galimybių. E, šiame kelyje siekiant tų kitų galimybių išvengti reikalingos rimtos žinios ir vertinimo e, gebėjimai. Priešingų atveju mes išleisime Europoje labai daug pinigų tam, kad užsiblokuotume dabartiniu metu veikiančiose sistemose mobilumo energetikos apsirūpinimo maistus ir tie galbūt būsime visai patenkinti iki 20 ar 30 metų dėl savo e, nusistatytų tikslų įgyvendinimo, tačiau kalbant apie tolimesnį ateitį <clears throat> reikėtų prisimti atitinkamą įsipareigojimą ir ieškoti naujų kelių. Mes siekiame išvengti Europoje tokios situacijos, kai po keliarių metų tam tikrų politinių sprendimų įgyvendinimo e, pamatysime, kad e, tie priimti sprendimai buvo visiškai nenaudingi, tam mums reikia specifinių <clears throat> žinių e, ir manau, kad visi galime dėl to sutarti. Vertinant sisteminius iššūkius, mes pasitelksime tinkamą informaciją susijusią su veiksmingu išteklių panaudojimu ir poveikiu aplikai, tai yra susiję su e, ekologišku ekonomikos augimu, atvertinsime Eurostato, EBPO <clears throat> e ir kitų institucijų informaciją ir patirtimis, telksime dėmesį aplinką e, sveikatos apsaugą ir e, gerovę, pavyzdžiui, analizuodami cheminių medžiagų poveikį žmonių sveikatai, e, taip pat e, kartu su kitomis institucijomis renksime aplinkosauginę darbo tvarkę. Žinome, kad vertinant įvairias galimybės ES lygmenį vykdyti permainas reikalinga informaciją apie e, bendrasias tendencijas ir <clears throat> mes atitinkamą informaciją kaupsime nuo 15 iki 20 metų ir mūsų veiklos programą nuo 14 iki 18 metų. 16-17 metais įnešime labai svarbu indėlį rengiant atitinkamus pasiūlymus, kalbant apie uh, mūsų siekius. E, mes sieksime, kad SOER būtų įgyvendinta pakankamai greitai. Jos pasiūlymai nuo 2015 metų šis procesas yra pakankamai sudėtingas, tam reikalinga užtikrinti tinkamą sąveiką tarp mūsų e, valdybos ir e, valstybių narių, taip pat SOE interneto platforma paleisime, kurioje bus pateikiama naujausia informacija <clears throat> apie aplinkos e, apsaugos būklę Europos Sąjungoje ir taip pat prisidėsime prie septintosios EAP e programos rengimo. Mūsų pagrindinis tikslas yra dalintis sukauptą informaciją ir tinkamai ją panaudoti. Mūsų agentūra jau yra sukaupusi 20 metų patirtį informacijos kaupimo, vertinimo ir e, kontaktinių tinklų kūrimo srityje. Manau, kad mūsų e, kontaktinis tinklas yra vienas iš solidžiausių pasaulyje, tačiau dar daug darbų reikia nuveikti ir e, norime tos darbus nuveikti bendradarbiaudami su kitais suinteresuotais subjektais, kaip ketiname tą daryti. Mes e, plėtosime savo bendradarbiavimo partnerystės tinklą, <clears throat> taip pat e, dirbsime šiaurės ir pietų kryptimis. Mes įsteigsime tinkamą sekretariatą aplinkosaugos politikos savo agentūrą ir bendarbiausime su kitais sekretariatais. Taip pat stengsimės mūsų gebėjimus stiprinti bendarbiaudami su vakarų Balkanais e, ir Europos kaiminystės politikos šalimis e, ryšiai ir komunikavimas yra labai e, svarbi sritis veikia penki viešųjų ryšių skyriai mūsų agentūroje, tačiau ne tai svarbiausia, svarbiausia, kaip mes dirbame su savo partneriais, informacijos apdarojimas ir tvarkymas, jo kokybė yra labai svarbus aspektas. Šiuo metu mes rengiame <coughs> su RTD generaliniu e, direktoratu, su įmonių generaliniu direktoratu tinkamus sustarimus dėl Kopernikus paslaugų ir e, teiksime savo pasiūlymus teikti aplinkosaugos paslaugas artimiausių metų. Visą tai susiję su e, EAA, <clears throat> e IONET e, esminiais procesais. Šie skaidrėje matote sąsąją su Horizontas 2020 mokslinio tyrimų procesais ir procedūromis mes užmesgame labai gerus ryšius su mokslinio tyrimo ir plėtros skyriais, siekdami pateikti optimaliausius pasiūlymus, kaip reikėtų vykdyti mokslinius tyrimus artimiausių metų. Tai leis mums sukaupti uh, geresnius duomenis ir atlikti tinkamesnius poveikio įvertinimus proceso pabaigoje ir <clears throat> sukaupti tinkamas žinias rengiant septintąją EAP e programą. Kalbant apie e, dalymasi žiniomis, mes norėtume sustiprinti savo EIONET tinklą e, norėtume nustatyti atitinkamus kriterijus, pagal kuriuos būtų galima įvertinti aktyvų dalyvavimą EONET tinkle ir pateikti patikimus duomenys susijusius su aplinkos apsauga internete. Ketvirta strateginė sritis, kuri galbūt nėra tokia įdomi e, žmonėmis, žmonėms nedirbantiems mūsų agentūroje, tai yra šios programos tinkamo gyvendinimo strategija. Tai reiškia, mes daug dėmesio skirsime administravimui ir valdymui, taip pat <clears throat> būtinybei laikytis visų nustatytų taisyklių, kurios galioja ir yra taikomus mūsų agentūrai, norime, kad mūsų programa būtų įgyvendinta ir būtų tinkamai įvertinta E, atlikus atitinkamą išorės vertinimą 18 metais. Pibendrindamas galiu pasakyti, jog manau, kad mūsų užmojai susijęti e, savo veikloje e, tris lygmenis, apie kurias aš minėjau įžangoje, tai yra teisy, leis mums įgyvendinti ES teisino daug solidžiau ir susijęti jį su <clears throat> mūsų darbo tvarkė ne tik nuo 20 iki 40, tačiau taip pat ir iki 50 metų. Tam e, reikės patvirtinti ir nustatyti tam tikrus vidinius procesus ir užtikrinti sąsajas su e, kitais interesuotais subjektais dirbančiais šioje srityje turime suvokti, kad Europa gyvena smarkiai ir greitai besikeičiančiame pasaulyje, todėl būtina e, palaikyti ryšius su, su kitais pasaulio regionais ir atsižvelgiant į tai, kad biudžetai dabartiniu metu yra mažinami, tai mes daugiausiai dėmesio sutelksime, e, tiksliau skirsime mūsų e, svarbiausioms veiklos e, sritims ir šių sričių pristatymą jūs galite su juo susipažinti popieriuje, atitinkama informacija mm, guli prie išėjimo iš šios salės. Aš manau, kad mes pasirinkame tokį požiūrį, kad reikia renkti veiklų programą kartu su mūsų administracinė valdyba, kuri būtų orientuota į ateitį, taip pat motivuotų uh, mus pačius, mūsų agentūrą, siekiant įgyvendinti tokią politiką, kuri būtų naudinga pasirinkus tam tikrą kryptį ir ją žengiant. Taigi dėkoju už galimybę pristatyti Jums mūsų veiklos programą ir esu pasirengęs atsakyti klausimus. Pirmininkas, ačiū ponui Broniksui už jo pristatymą. Jau keli kolegos paprašė žodžio. Ir pirmiausia, steiksiu žodį mūsų kontaktiniams asmenims, kadangi šis komiteto posėdis yra paskutinis, tai noriu padėkoti gerbinianui Herbrandžiui už tą papildomą darbą, kurį jis atliko palaikydamas ryšius su agentūra, jam ir suteiksiu žodį. Um, Ačiū pirmininkė. Pastaruosius keletą metų man buvo didelė garbė būti kontaktiniu asmeniu, nes taip aš turėjau galimybės uh, su jumis labai glaudžiai dirbti, bendradarbiauti ir pasinaudoti jūsų sukauptą tomis žiniomis geriau negu visi kiti. Turiu keltą pastebėjimų ir klausimų. Pirmiausia, e, labai ačiū už tai, kad pristatėte daugiametę darbo programą. Mano pirmasis klausimas yra dėl jūsų biudžeto. Jūs savo galutinėse išvadose paminėjote, kad artimiausiais metais bus tam tikrų biudžetinių apribojimų. Uh, Manau, kad bendrai bet, kuria, bet kuriai vyriausybės institucijai e, kartais atidžiau e, perskaičiuoti savo pačios biudžetą. Bet ar yra sričių, kuriuose jūsų nuomonė artimiausiais metais nepakaks pinigų, kad galėtumėte atlikti e, jums suteiktas e, užduotis? Mes kaip teisės aktų leidėjai jums suteikėm tas užduotis. E, mano klausimas būtų toks, ar jums susidaro įspūdis, kad artimiausiams metams suteikto biudžeto pakaks plačiam mastui darbų, kuriuos jūs turite atlikti? Antra pastaba. Klausimas ir galbūt net pasiūlymas mūsų pačių komitetui. Kaip galime geriau panaudoti žinias, kauptas jūsų agentūroje, ir visame su ją susijusiame tinkle. Mes kalbame apie e, mokslinius tyrimus, inovacijų kūrimą ES, sakome, kad turime sukaupę daug žinių, kurias naudojame, tačiau gana dažnai problema yra ta, kad e, įmonėse, verslo įmonėse tos žinios nėra panaudojamos ir ta milžiniška informacijos e, e, suma, kurią jūs turite, lieka nepanaudota. Aš kaip pranešėjas e, esu organizavęs čia Briuselyje renginį dėl resursų panaudojimo ir efektyvumo. Mes aptarėme visus visas su tuo susijusias temas. Manau, kad tai buvo labai naudinga, bet aš nežinau, ar visi kolegos taip mano ir tą padarė. Mano klausimas yra skirtas jums ir Envi komiteto e, sekretoriatui. Ar negalėtumėm kartu pagalvoti, kaip geriau panaudoti žinias sukauptas jūsų agentūroje Kopenhagoje? Aš manau, kad taip mes galėtume žymiai daugiau naudos išgauti. Mes galėtumėm susėsti kartu prie vieno stalo ir ieškoti geresnių būdų toms žinioms panaudoti. <clears throat> Žinių panaudojimo galimybės yra susijusios ir su Europos komisija. Jūs palaikot labai gerus ryšius su e, aplinkosaugos klimato generaliniais direktoratais. Bet jeigu EAA e interneto svetainėje šiandien, e, šią savaitę uh, matėte straipsnį dėl nuolat iškylančių iššūkių, susijusių ne tik su tam tikrų mūsų ūkio sektorių e, ekologiškumu, bet visos, bet visos ekonomikos e, ekologiškumu. Tai e, iškils klausimas, kaip, ar nereiktų bendradarbiauti ir su įmonių generaliniu direktoratu. Nes mes savo komitete nuolat kalbame apie aplinkos apsaugos, apie klimato generalinį direktoratą, betgi įmonių ir pramonės generalinis direktoratas turi prisidėti prie to, kad mūsų ekonomika taptų žalesnė. Kaip galima geriau panaudoti jūsų ir jūsų tinklo sukauptą patirtį. Trečias dalykas. Jūs savo kalboje sutelkė dėmesį į gyvendinimą. Manau, kad tai yra labai gerai nes e, toks buvo komisijos nario Potočniko prieš keletą metų pradėto darbo pagrindinis tikslas. Tai išlieka didžiulė ES problema iki šiol. Valstybės narės e, vėluoja įgyvendindamos teisės aktus ir man susidaro įspūdis, kad dabar joms tos problemos rūpi mažiau negu prieš keletą metų. Taigi problema ne e, mažėja, bet didėja. Klausimas būtų toks. Kalbėjome apie galimybę sukurti ES teisės aktų įgyvendinimo tikrinimo inspekcijas. E, tai yra labai jautrus pasiūlymas, ypač dabar, kai e, e, euroskeptiškos jėgos įgauna vis daugiau galios. Ar jums nesusidaro įspūdis, kad jūsų agentūra galėtų įgauti, galėtų suvaidinti tam tikrą vaidmenį? Aš žinau, kad Europos komisija kalba apie ES inspekcijų uh, galimybės, bet ar jūs neįsivaizduojate, kad jūsų agentūra galėtų e, padaryti dar daugiau negu kad ji dabar daro pagal jai suteiktus įgaliojimus? Dėl resursų efektyvumo aš esu labai dėkingas už tai, ką jūs savo darbo programoje tą temą esate parašę. Jūs e, turite labai toli siekiančių planų dėl rodiklių ir tikslų apibrėžimo. O mano klausimas būtų susijęs su laiko terminais. Po keletos metų jūs ketinate parengti naujas studijas dėl tikslų įgyvendinamumo, bet šiuo metu Europos komisija ir resursų išteklių efektyvumo platformoje, kuriai vadovauja e, komisijos narys Patošnikas, būtent tuos tikslus ir svarsto. Ar jūs galėtumėte tą procesą pagreitinti, kad e, pabandytume nevėluoti, e, neatsilikti nuo Bruselėje vykstančių procesų? kad išvengtume tokios problemos, kai jūsų rekomendacijos yra paskelbiamos po to, kai jų diskusijos Bruselėje yra pasibaigusios. Ačiū, pana Girbrandžiu, galiu tik pranešti, kad esame sutarę su agentūrų vadovais surenkti kitos kadencijos pradžioje seminarą, taip pat ir agentūrų mūsų darbuotojams, kuriame galėtų dalyvauti dabartiniai kolegos, naujai išrinkti kolegos tam, kad galėtume aptarti klausimus susijusius su agentūrų gebėjimais ir pajėgumais. Aš manau, kad agentūros tikrai gali sukaupti ir sukaupė labai daug žinių, kuriomis mes galime pasinaudoti. Koordinatoriai per paskutinį posėdį nusprendė parašyti laišką komisijos pirmininkui Barosui atkreidami dėmesį į tai, kad būtina gerinti lėšų panaudojimo efektyvumą ir e, kad mes laukiame iš komisijos atitinkamų konkrečių pasiūlymų, nes e, ši tema buvo pristatyta labai garsiai, tačiau jau metai laiko jokių konkrečių veiksmų mes nematome. Taigi su tokia padėtimi taikstytis negalime. Dabar suteiksiu žodį Liuda Bolsbek, agentūros administracijos e, arba vykdomosios valdybos nariui. Prašau. A... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip vienas iš keturių šio komiteto atstovų agentūroje, negalėčiau išsakyti dabar daug komentarų. Kopenhagos agentūra išlieka svarbiausia mums agentūra. Jos teikiamos ataskaitos turi labai daug mokslinės vertės. Aš galiu pasveikinti vykdomai direktorių e, su tuo, kaip sklandžiai ir veiksmingai jis e, vykdo jam suteiktas pareigas ir bendrai galiu pasakyti, kad esam labai laimingi tuo, kaip, patenkinti tuo, kaip jis dirba. E, porą pastabų dėl biudžetinių apribojimų ir kai kurių projektų sumažinimo. Aš manau, kad reikia dabar apsispręsti. Mokslininkų komiteto darbo mastas atrodo yra siaurinamas. Labai svarbu ne tik agentūrai, bet ir Europos parlamentui, kad tas mokslininkų komitetas, kuriame dirba puikus Europos mokslininkai, galėtų dirbti pakankamai e, gerai. Nes e, e įvedus tam tikrus apribojimus, e, mokslininkų komitetas gali tapti visiškai nebeefektyvus. Pavyzdžiui, kalbėkime apie dvi temas ir užtikrinkime, kad e, rengiant kai kuriuos rezultatus be mokslininkų komiteto būtų nemanoma nieko padaryti. Pavyzdžiui, apie e, biologinį kūrą, kai kalbame be ankstyvo įspėjimo sistemą. Europos parlamentas pats niekada šių klausimų pakankamai išsamei ir e, laiku nėra aptaręs. Todėl labai svarbu, kad mokslininkų komitetas atliktų jam tenkantį darbą. E, šis klausimas visuomet išlieka pakankamai jautrus ir aš manau, kad reikia pagalvoti, kaip EAA e tinklą padaryti efektyvesniu. Aš esu matęs to tinklo seminarų, bet e, man atrodo, kad e, nėra pakankamai veiklos jame vykdoma. Ir kitas klausimas, ar pakankamai turime ten kompetitingų žmonių, o galbūt netgi tokio e, net tinklo renginį būtų galima suorganizuoti Briuselėje, kad Europos parlamento žmonės galėtų ten nueiti, stebėti to renginio, bet to kitos Europos institucijos būtų arčiau. Tiek aš norėjau pasakyti. Ačiū. Ačiū ponai Holzbekui. Siūlau dar išklausyti koordinatorių, kaip yra įprasta. Ir po to steiksime galimybę agentūros vadovui sureaguoti, o po to kalbės kiti kolegos, Rikardas Zeberis, pirmasis koordinatorius. Ačiū kolegoms už pristatymą agentūros veiklos programos prioritetų. Noriu paklausti, kokiu veiksmu agentūra imasi tam, kad būtų galima pagerinti duomenų rinkimą ir vertinimą. Mes puikiai žinome, kad e, skirtingus duomenis pasitelkus galima gauti skirtingus rezultatus. Taigi, ką daro agentūra, kad bendraudama su kitais tyrimo institutais ir verslu surinktų, vertintų duomenis, kurie tikrai būtų rimti ir patikimi ar <clears throat> e, stambaus verslo įmonės naudojasi jūsų turimais duomenimis, ar jūsų veikla apsiriboja tik bendradarbiavimu su akademinėmis įstaigomis, viešuoju sektoriumi, turint omenyje, kad e, e, Savo kasdienėme darbėme dažnai susidurėme su įvairiomis išvadomis E, įvairiomis rekomendacijomis ir recenzijomis, kurios e, tačiau e, labai smarkiai skiriasi. Taigi, kaip vertinate savo domenų patikimumą? Taip pat noriu paklausti, kokius modelius pasitelkite, kad galėtume integruoti technologinius pokyčius į savo veiklą ir tos prognozės, kurias jūs e, rengiate, kaip įtraukėte į savo prognozes, kaip naudojatės e, įvairiomis e, technologijomis, nuolat besikeičiančiomis, tam, kad pabrėžtumėte savo atvirumą technologiniams pokyčiams, tačiau taip pat ir sugebėtumėte konkrečiai šiomis technologijomis pasinaudoti. Esu rengęs pranešimą dėl cheminių medžiagų vandenyje tikimo ir komisija rengia atitinkamą pasiūlymą susijusi su atitinkamos naujovėmis vaistų gamybos strategija tam, kad mažiau vaistų likučių į vandenį E, turint omenyje, kad šie pokyčiai tiek sveikatos politikai, tiek vaistų gamintojams padarys e, nemažą įtaką, ar jau ėmėtės kokiu nors veiksmu ir ar turite planų šioje srityje. Kris Deivis. Labai trumpai, direktoriau. Man atrodo, kad jūs savo kalboje labai aiškiai pasakėte, kad agentūra nori dalyvauti padėdama komisijai nustatyti prioritetus ir apibriežti darbo tvarkę. Aš norėčiau tik sužinoti, uh, Man mm, aš nesu nieka tikras, kad Europos komisija klausosi agentūros. Aišku, ji įdarbina konsultantus, kad jie atliktų e, poveikio vertinimą ir panašiai, išspręstų kitas problemas. Bet kaip jūs vertinat santykius su Europos komisija? E, jūsų nuomonė, ar pakankamai e, agentūra gauna dėmesio, žinant, kokius išteklius jai komisija suteikia? Kitas dalykas – Pažvelkime į tai, kaip komisija dirbo pastarusius penkerius metus. Aš jau trečią kadenciją parlamente dirbu ir aš prisimenu, kad anksčiau mus užplūsdavo teisės aktų pasiūlymai, e, bernčiau per pirmąją kadenciją, O per paskutinę mano kadenciją, nors e, parlamento pirmininkas aiškina, kad uh, E, tai yra sunkiausiai, daugiausiai dirbęs parlamentas, man atrodo, kad neturime tiek daug pasiūlymų, nes atrodo, kad visi pagrindai jau parengti ir dabar tik kalbame apie naujų redakcijų parengimą. Toks, koks būtų jūsų požiūris? Ar vis dar reikia labai daug pirminių teisės aktų, ar mes turėtume sutelkti dėmesį uh, kaip e, kolega Gerbrion sakė, e, į įgyvendinimą ir e, jo kokybės užtikrinimą. Ar turėtume taip pat daugiau kalbėti apie laisvanoriškus susitarimus, kurie anksčiau jau yra pasitvirtinę kaip neefektyvus? Ačiū prisidėjus daugiau koordinatorių kalbėti norinčių. Nematau, baigiame pirmąją klausimų ratą ir steiksiu galimybę dabar atsakyti į užduotus klausimus, prašau. And, uh... Ačiū už klausimus ir pastabas ir rekomendacijas. Aš jas peržvelgsiu. Visų pirma, atsakant į pono Gerbrandį klausimą dėl biudžeto. Mes atlikome prognozes dėl to, ką galėtume atlikti, remdamiesi e, vienodą biudžeto e, prielaidą, kad biudžetas sumažės maždaug 10 procentų. Taip pat turime atsižvelgti į personalo apribojimus. Mūsų personalo skaičių nulems Briuselėje esančių institucijų veiksmai ir sprendimai. Ir dėl šių dviejų aspektų turime iš esmės mažinti savo personalo skaičių. Ar tai paveiks, kaip mes veikiame? Taip. Kaip mes tai bandysime išspręsti? Na, sakyčiau, dviejopai, nors mes dokumente tiesiogiai neįvardinome, kur mažinimas vyksta, o kur ne, bet dokumente e, labai akivaizdžiai nurodomi galimi pasirinkimai. Taigi mes pabrėžiame įvairius aspektus ir taip pat ketiname susitelkti ties pagrindinėmis veiklomis. Taip pat bandysime viską daryti išmaniau, efektyviau, bendradarbiaudami kitaip su įvairiais tikslais. Ir čia norėčiau pateikti Jums pavyzdį. Mes aktyviai dirbome pan-europinėje plotmėje, UNEPS e, Europos regione ir jungtinių tautų atitinkamose struktūrose dalyvavome globaliuose procesuose. Dabar bandysime visą tai daryti labiau taupydami išteklius. Mes e, esame įsipareigoję įnešti aukštos kokybės Europos įnašą į šios procesus, nes manome, kad tai yra mūsų pagrindinis vaidmuo. Taip pat raginsime kitus e, mokytis iš mūsų patirties. Ne tik tai tą patirtį skelbti, bet e, taip pat e, apmokyti kitus, taip pat padėti didinti pajėgumus visame pasaulyje. Taigi mes labiau sustelksime į kokybišką įnašą, kokybišką veiklą ir taip pat į esminius procesus. Taip pat e, per ateinančius metus e, sumažintas bus ir mūsų misijų biudžetas. E, Stengsime geriau išnaudoti modernesias technologijas, kad galėtume mm, surenkti susitikimus, kuriems nereikia, nereikalingos kelionės. Tačiau Žinoma, kad reikės tarp e, tam tikrų dalykų rinktis. Mes esame įsipareigoję visą tai stebėti viduje. Agentūros vadovybė tai darys nuolat ir kiekvienas pasirinkimas nuo šiol, ar ką nors pakeisime, ar užpildysime tuščią poziciją ar ne, e, turės būti nuspręsta labai atsakingai. Ir čia mes remsimės penkerių metų darbo programą. Pagalvosime, ką galbūt galima būtų daryti kitaip, kad būtų taupomi ištekliai. Aišku, tai nėra pati džiugiausia žinia, kurią išgirs mūsų darbuotojai. Tai taip pat yra naujas dalykas, kadangi pastarosius 20 metų agentūroje darbuotojų tik didėjo ir biudžetas tik augo. Turiu taip pat pridurti, kad mes, mūsų darbo krūvis taip pat labai išaugo. Ponas Gerbrandi taip pat kalbėjo, klausė apie tai, kaip e, atliksime naujas užduotis per ateinančius metus. Kaip žinote, Europoje yra tam tikra procedūra numatyta dėl naujų procedūrų, naujų užduočių agentūroms ir yra tam tikra procedūra, kaip jas paskirstyti naujiems darbuotojams. Taigi mes čia bendradarbiausime su komisija, kad galėtume prieiti prie reikalingų išteklių atsiradus naujoms užduotims. Tačiau Žinoma, kad papildomų užduočių daug labai negalima mums užkrauti, neskiriant papildomą finansavimo, nes ir taip jau e, jis yra per mažas. Kai dėl komunikavimo, man atrodo, kad tai galima tobulinti keliais būdais. Visų pirma, laiko aspektas. Per pastaruosius metus e, iškilo labai geras pavyzdys, kaip savalaikis komunikavimas padėjo formuoti politiką. Mes labai artimai labai glaudžiai bendra, suderinome su savo informacijos pateikimą ir jos pateikimo formą su politiniais procesais Briuselėje. Galbūt politikams ne visada labai lengva mūsų informaciją perskaityti. Taigi mes stengiamės pakeisti formatą tų žinių, tos informacijos ne visada mes mikrogramais, e, kvadratiniais kilometrais viską išreiškėme, bet paaiškiname, kokį poveikį tai turi socialiniams sistemoms, ką tai reiškia, kalbant apie politikos ir ekonominių sprendimų susijimą, kokį poveikį tai turi sveikatos sektoriui. Tokiu būdu mūsų pateikiama informacija yra daug labiau prieinama politikams. Taip pat inovatyviau siunčiame informaciją ir jums Anksčiau buvo viskas daroma paskirai. Dabargi mes labiau sofistikuotai teikiame informaciją pagal poreikį. Taip pat jūs lankotės agentūroje Praėjusį rudenį jūsų parlamento delegacija lankėsi mūsų agentūroje. Mes kviesime jūs apsilankyti ir vėl. Tikimės, kad šio komiteto nariai dar apsilankys Kopenhagoje ir mes tikrai esame pasiruošę tiek aš pats, tiek mūsų ekspertai atvykti į Briuselį, kai to reikia. Dar vienas klausimas buvo susijęs su mūsų santykiais su Empfinglybe. Jie yra puikus, bet kaip e, dirbame su kitai, kitais komisijos padaliniais. Septintoji progra, e, aplinkos veiksmų programa yra ne kelių komisijos direktoratų programa, bet visų institucijų programa. Ir žinoma, mes bendradarbiaujame su keliolika kitų komisijos direktoratų ir kitų suinteresuotų šalių čia Briuselėje. Septintoji Programa aiškiai nurodo, kad gamybos ir vartojimo sistemos yra netvarios ir neatsižvelgia į ribotus planetos išteklius, todėl turime pagalvoti, kaip tvariau naudoti išteklius, gamybą, tobulinti ir vartojimo įpročius keisti. Taip pat kalbame apie energetiką, maistą, žemės ūkį ir kitus klausimus. Per visą tai manome, kad galime prisidėti prie diskusijų čia Bruselėje. Kai dėl įgyvendinimo ir taip pat dėl Europos inspekcijų patikrinimo. Šios agentūros pagrindinis principas yra tai, kad mes neatliekame jokių patikrinimų. Man atrodo, kad santykis pasikeistų, santykis su mūsų EONET partneriais iš esmės pasikeistų, jeigu taip darytume. Mes dabar sukūrėme pasitikėjimą ir atvirą prieigą prie visokio pobūdžio informacijos, kokybės patikrinimų ir patikinimų. Jeigu pradėtume e, tap, jeigu taptume kokiais nors inspektoriais, tikrintojais, tai iš esmės pasikeistų mūsų vaidmuo. Ir dabar mes iš tikrųjų jokių būdų nesame už tokį, tokį pasikeitimą. Ar duomenis, kuriuos mes teikiame, gali būti panaudoti kitų atliekamams patikrinimas? Žinome. Žinoma, kad tai galima padaryti. Mes daug aktyviau dalyvaujame vertinant politiką ir tuos įvertinimus gali panaudoti kiti atliekantis tikrinimus. Kai dėl išteklių efektyvumo. Mes e, analizuojame rodiklius ir tikslus, bendradarbiavame su EBPO, Eurostatu ir kitais. Taip pat e, palaikome ryšius su Europos investicijų banku, domimės, kaip jie investuoja į išteklių efektyvumo projektus. Ar galima pagreitinti rodiklių e, nustatymo procesus? Norėčiau būti optimistas ir pasakyti taip. Tai mums yra prioritetas 2014-aisiais, tai yra prioritetas. Taip pat atsižvelgiant ir į žalėją savaitę bei komisijos darbą šia, šiuo tikslu. Taigi mes norime padėti komisijai. Tuo pat metu, jeigu norime pateikti solidžią informaciją ir solidžius rodiklius, turime, remdamiesi kontaktai su EBPO ir Eurostat, galime pasakyti, kad iš vienos pusės tai yra labai sudėtinga, iš kitos pusės, jeigu nenorime sulaukti esminės kritikos dėl mūsų darbo kokybės, tai turime tam skirti pakankamai daug laiko. Bet pabrėžiu, kad ataskaitos ir įvairūs rodikliai dėl išteklių efektyvumo ir išteklių panaudojimo yra parengtos ir jos toliau tobulinamos ir plėtojamos. Toliau ponui Holzbigui atsakydamas norėčiau pabrėžti, kad biudžeto mažinimas ir veiklos apkarpimas atitinka septintosios programos tikslus. Nusprendėme nesudarinėti kažkokio išsamaus sąrašo. Kai dėl, dėl mokslinio komiteto situacija yra visiškai kitokia, nei galbūt jums susidarė įspūdis. Mes ką tik baigėme intensyvų darbo su mokslininkų komitetu procesą, buvo rengiami seminarai ir susitikimai, buvo tam komitetui specialiai parengta penkių metų darbo programa. Taigi mes perėjome nuo pask, tokio fragmentuoto požiūrio jų darbą ir parengėme penkių metų darbo programą, kurie atitinka ir mūsų agentūros darbo programą. Nes mes dabar strateginė prasme su jais iš tikrųjų esame labai susiję. Kai dėl EONET, ką tik įvyko šios organizacijos peržiūra, buvo susitikimas su nacionaliniais kontaktiniais centrais, mes žinau, kad dar reikia daug ką padaryti šioje srityje, bet mes esame įsipareigoję tai padaryti būtent šiais metais. Tai yra tarp mūsų tikslų. Siekiame, kad šis tinklas taptų dar glaudžiau susijęs ir veiksmingesnis. Tačiau žinoma reikia, kad darbas būtų, vyktų abie, abiejomis pusėmis. EONET nėra tik tai institucija, kuri teikia vien tik informaciją mums viena puse. Mes norime taip pat su jais bendradarbiauti įvairiais būdais. SOR 2015 metais bus labai gera proga, nes mes norime dirbti su valstybėmis narėmis Ir žinome, kad čia nacionalinių kontaktų ir EONET vaidmuo taip pat bus labai svarbus. Kai dėl klausimų, kuriuos uždavė ponas Zeber. Galbūt paprovokuosiu, bet aš supratau jūsų klausimą kaip, kad kur jūsų yra pridėtinė vertė, atsižvelgianti bendradarbiavimą su kitais veikėjais. Norėčiau dabar pateikti tri, trilypį požiūrį. Visų pirma, mes turime laikytis savo įgaliojimo, kuris yra numatytas reglamente. Mes rūpinamės klausimai susijusiai su aplinka, energetika, tvarumu ir taip toliau. Taip pat labai glaudžiai dirbame pagal akį, pagal teisyną, remdamėsi direktyvomis ir reglamentais. Taip pat, iš esmės, kaip minėjau, bendradarbiavome su Eurostatu, EBPO, Tarptautinė energetikos agentūra ir kitais Ir tai yra mūsų pirmas, pirmoji sąsaja su platesnė žinių baze. Tačiau tai, kaip Europa dabar trakutuoja aplinkos ir klimato politikas, jau savaime susisieja su platesniais klausimais. Ir mes padedame komisijai formuojant savo atsaką į semestro veiklą, Taip pat dirbame kartu su vyriausio mokslininko, komisaro Baroso, vyriausio mokslininko ofisu. Taigi mes esame gana esame arti prie tų pagrindinių diskusijų, esminių diskusijų, bet laikomės savo įgaliojimų. Sisteminė mūsų nusistatyta darbo tvarkė yra visų pirma pilietinę, visuomeninę ir ekonominę darbo atvarkę, energetinės gamybos sistemos ir taip toliau. Taigi, vėlgi, mes laikomės savo įgaliojimu. Kaip, žiūrime, te, kaip, kaip pritaikome technologijas ir inovacijas? Mes laikome, kad technologijų inovacijų greitis yra vienas svarbiausių E, aspektų. Taigi tai yra mūsų darbo dalis ir mūsų bendradarbiavimo su moksliniu komitetu dalis. Taip pat mes galime tokiu būdu teikti mm, analizės dėl ateities ir taip toliau. Dėl farmacijos vaisinių medžiagų atsiduriančių vandenyje ir kaip tai susijęs su sveikata. Iš vienos pusės mes dirbame su sveikatos ir aplinkos klausimais, tai yra platesnė platforma. Ir grįžtant prie pono Holspik pastabos, tai vykdome kartu su moksliniu komitetu ir kitais, pavyzdžiui, komitetais e, dirbančiais prie ir agentūromis pavaldžiomis Envi. Taip pat pagal reglamentę ir direktyvoje numatytus įgaliojimus mes stebime situaciją ir renkame duomenis, Ir jeigu, pavyzdžiui, teisinė būtų numatyti duomenis ir, ir šiuo klausimu, tai mes pradėtume rinkti ir juos. Toliau atsakant į pono Deivis klausimą. Ar komisija kreipia dėmesį į agentūros patarimus, kaip mūsų darbas įgalioja jų veiklą? Sakyčiau, kad visa tai priklauso nuo įvairių klausimų. Pirmiausia, ir tai yra mūsų darbo pagrindas, tai yra mūsų darbo kokybė ir tai yra pirmas, svarbiausia mūsų atsakomybė. Jeigu neteiksime aukščiausios kokybės ir patikimos bei savalaikės informacijos, tuomet nieko negalėsime įtakoti. Antra. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su komisija ir ypač aplinkos ir klimato generaliniais direktoratais, siekdami geriau suprasti kaip e, mes galime efektyviausiai pateikti duomenis, kurie įtakotų ir padėtų formuoti politinius procesus. Pavyzdžiui, mūsų darbas su ekosistemomis, oro kokybė ir taip toliau yra geras pavyzdys. Taip pat klimato direktoratui teikiame būtiną informaciją dėl UNCCC. Man atrodo, svarbiausia suprasti, kada, kokiu laiku mes turime teikti kokybišką informaciją ir suvokti, kokia yra mūsų žinių ir informacijos darbo tvarkė. Per 9,5 mėnesių, kai dirbu šioje pozicijoje, vyko daug susitikimų su klimato ir aplinkos direktoratais, kuriuose buvo aptarta, kaip galima būtų tobulinti mūsų darbą. Mes tikrai įtakojame e, politinius procesus, teisėkros procesus, tačiau mes esame tam tikrą prasme ir nepriklausomi. Dėl to, kaip mes traktuojame informaciją, ką mes darome. Tačiau tai taip pat turi būti suderinta ir su Briuselio politiniais prioritetais. Taigi, man atrodo, kad mes einame teisinga linkme ir mūsų įtaka turbūt yra didesnė nei kad daugam atrodo. Paskutinis klausimas. Ar manote, kad yra didelis poreikis, ar kad bus atsiras daug papildomo reglamentavimo? Visų pirma, agentūros vaidmuo yra ne kurti reglamentus. Aš manau, kad mes galime prisidėti prie reglamentų kūrimo darbo atvarkės keliais būdais. Jeigu, pavyzdžiui, pažiūrėtumėt, kokia situacija dabar yra dirbožėmio srityje, mes nesikišame į šios procesus, bet pabrėšime naują darbą, kurį vykdome e, dirbožėmio ir taip pat žemės panaudojimo srityje atsižvelgiant į miestų darbo atvarkę, ekosistemas, klimato, pristaikymą prie klimato ir taip toliau. Ir visą tai darysime atsižvelgdami į naują e, reglamentų prieimimo darbo atvarkę. Tačiau mes tos darbo atvarkės ne, niekaip nenorime įtakoti, mes tiesiog kreipia, teikiame informaciją, kai jos reikia. Ar yra kitų poreikių? reglamentavimo srityje. Mūsų sisteminė darbo atverkė siunčia signalus nuoseklumo prasme Vielen Dank, Hans Braunings. Wir haben jetzt ein Problem. Turime tam tikrų sunkumų susijusių nesu laiku, kaip yra įprasta, tačiau dabar kalbės Franko Prodi, Kukovič, Siuza, Aikaut, Liupčeva. Jau 15 minučių viršėme nustatytą laiką šio klausimo svarstymui, jeigu visi užsiregistravę užduos savo klausimą per vieną minutę, tuomet eh, <clears throat> dar užteks laiko visiems, jeigu galime taip sustarti, tai suteiksiu žodį kolegai Franko. Jūs jau atsakėte į mano pirmą klausimą susijusi su tolesniais jūsų e, programos e, gyvenimo stebėjimo veiksmais dėl biologinės įvairovės. Europos Sąjunga e, privalo užtikrinti sąsajas tarp mokslinių tyrimų ir politinių sprendimų biologinės įvairovės Europoje informacinės sistemos e, kūrimo srityje, siekiant užtikrinti atitinkamą biologinės įvairovės saugumą, todėl būtina, kad ES prisidėtų prie tarp vyriausybinės mokslinės platformos kūrimo ekosistemų ir biologinės įvairovės srityje, kaip Europos aplinkosaugos agentūra bendradarbiauja su šia e, tarp vyriausybinė mokslinė platformą. Pirminkės, ačiū, buvo pavyzdinis klausimas, galėtų visi šio pavyzdžio pasiekti. Viktorija Prodė dabar. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Ačiū, kad minėjote Koperniko programą. Toliau kalbėtojas angliškai šneka ir Manau, kad jūsų nuoroda veiksmų programoje dirbožėmė yra labai svarbi, siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos. Šis pristaikymas turi vykti labai sparčiai, nes problema yra labai opi. Kita sudėdamoji problemos dalis susijusi su tvarumu. Aš nemanau, kad viską nudažiu žalia spalva, visi darbai jau bus atlikti. Reikia pakeisti mūsų mąstyseną ir atsižvelgti ne tik į medžiaginius vartojimo dalykus ir priemonės, tačiau taip pat ir ne, į nematerialius dalykus ir į žmonių indėlį, kuriant bendrąjį gėrį. Todėl manau, kad jūsų agentūra turėtų pasiūsti tinkamus signalus susijusius su daiktų gaminimu ir jų vartojimu bei naudojimu. Pane Kukovič dabar, ačiū. Pirmininkė, ačiū vykdomajam direktoriui už išsamų veiklos programos pristatymą, už išsamų pranešimą. Dar kartą ačiū pirmininkė, ačiū agentūros direktoriui už išsamų pranešimą ir už tai, kad jis pabrėžė tam tikrus skirtumus. Noriu išduoti paprastą bendro pobūdžio klausimą, tačiau jis susijęs su sveikatos apsauga ir man labai rūpi, pritariu daugumai jūsų minčių. Norėčiau sužinoti, ar agentūra yra atlikusi atitinkamą įvertinimą susijusi su e, jūsų pasiūlymu įgyvendinimo e, ekonominių poveikių ES konkurencingumui. Ar turite atlikę atitinkamą įvertinimą susijusi su tuo, kaip e, artimiausių metų pasaulyje 10-11 milijardų žmonių bus galima pasigaminti sveiko maisto, apsirūpinti sveiko maisto. Kolegė Siūza. Šuica. Ačiū, ponė pirmininkė. Puikiai pristatėte savo pastangas ir veiksmų programą. Aš tačiau norėčiau užduoti labiau specifinio pabudžio klausimą. Kaip visos jūsų sukauptos žinios galės būti praktiškai panaudojamos. Man daugiausiai rūpi Adrijos viduržėmė juodosios jūros problemos pakrančių valstybės. Šių jūrų nėra visos ES narės, ne visos laikosi ES teisės aktų, juos įgyvendina, kaip jūsų agentūra ir EONET platforma <clears throat> E, kuri neturi tiesioginių galių įgyvendinti teisės aktų ir e, stebėti jų gyvendinimą, kaip gali jūsų agentūra užtikrinti, kad politinės nuostatos būtų tinkamai gyvendintos. Ačiū. Turiu vieną, pavadžio, vieną bendrą pavadžio klausimą. Aukštai vertinu agentūros veiklą, tačiau vertinus pastarųjų penkerių metų laikotarpį daugiausiai mes politinių lygmenių Briuselėje diskutavome apie uh, politinės priemonės, kurias turime pasitelkti. Pavyzdžiui, diskutavome apie tai, reikia dviejų ar trijų tikslų po 20 metų, ką turime daryti su biologiniu kūru, su e, pivartiniu taršos leidimų sistema, kitais klausimais. Mes e, dabar esame tam tikrą prasme užsiblokavę dabartinėje situacijoje ir kalbant apie ateitį, manau, kad daugiausiai dėmesio turime skirti atitinkamiems kriterijams nustatyti siekiant iš šios aklavietės e, ištrūkti. Taigi, ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti, kokiu pasiūlymu pateikti kolegė Liupčiava dabar. Ačiū, panė pirmininkė. Dėkuoju už jūsų įdomų, naudingą pranešimą. Aš taip pat e, susipažinau su jūsų veiklos programa aplinkos saugos rytie labai svarbus prevencinis darbas e, siekiant e, užkirsti kelia galimoms rizikoms iš anksto, užuot kovojus su jų padariniais. Mums reikia pasitelkti naujus poveikio ir rizikos įvertinimo metodikos siekiant geriau apsaugoti aplinką. Noriu paklausti, ar turite pakankamai pajėgumų, pakankamai e, finansinių išteklių, žmogiškųjų išteklių tam, kad galėtumėte tinkamai imtis šių užduočių nes atitinkamos metodikos ir modeliai yra labai svarbus valstybėms narėms siekiančiams e, kovoti su šiomis grėsmėmis. Ačiū, ponė direktoriau. Mano klausimas taip pat labiau bendro pobūdžio. Aplinkosaugos agentūra prieš metus maždaug parengė labai puikią ataskaitą skirtą prevencijos principam taikymui inovacijų srityje. Noriu paklausti, kaip jūsų agentūra atsižvelgia į e, prevencijos principo taikymą e, e, pagal tos minėtos ataskaitos atitinkamus pasiūlymus. Aš manau, kad tas principas taikomas vis mažiau. Taigi visus klausimus iš girdome, dabar steiksime galimybę jas atsakyti. All, uh, Ačiū. <clears throat> E, pirmiausia, ponui Franko, kuris sėdi. Galiu pasakyti, kad darbas e, dėl biologinės įvairovės, ekosistemo analizė, na, gamtinių išteklių apskaita, e, visas tas darbas E, susives į Europos informacijos sistemą ICE. Ir dar mes labai aktyviai dirbam kartu su pasaulyje egzistuojančiamis platformomis. Tiesą sakant, praeitą sava... E, vakar aš susitikau su UNEP ir kalbėjom, kaip jungtinės tautos galėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo. Mes labai aktyviai dirbame šio klausimu ir galvojame, kas e, būtų įmanoma ar moksliškai galima sukurti gilų mokslinį metodą, ar tai būtų e, platformoje surinktų duomenų panaudojimas. E, tokia platforma yra naudojama Nairobio tarnyboje, tiesą sakant, ji yra lyderė toje srityje ir mes e, labai turim aktyvę dar, bendradarbiavimą su kitomis agentūromis darbo atvarkę. Pone Prodė, aš labai atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau dėl vertimo, dėl Kopernikus ir e, dirbožėmio. Galiu tik pasakyti, kad mūsų nuomonė Kopernikus atveria galimybių spręsti ne tik dirbožėvio problemas, bet ir e, kitokias klausimus kelti. Jūs kalbėjote apie dėl aplinkai nekenksmingų dažų. Uh, vartojimo. Mes e, e, galvojame apie įvairių turimų išteklių panaudojimo. Mes vėlgi e, stengiamės užmėgsti ryšį su visais ir įvertinti, koks uh, kokia darbo atvarkė galėtų būti parengta šiandien. Esmė yra ta, kad 20-ame amžiuje mes gana sėkmingai padirbėjome tam tikrose srityse, bet 21-ame amžiuje šiek tiek apribojame savo veiklą. Mes tikimės, kad padėtis pasikeis, bet e, visas e, sunkumus reikia vertinti kitaip. Mes suteiksime turimas savo žinias. Tai sričiai. Ponios Gukovič klausimas dėl sveikatos. Mes ir toliau dirbsime sveikatos klausimais ir galvojame, kaip parengti labiau integruotus poveikio vertinimus, kaip tai susisieja su ekonomikos konkurencingumu ir žaliosios ekonomikos darbo atverkė. Mes dėmesį sutelksime visą eilę klausimų. Visų pirma, mes su semestru bendradarbiaujame Labai remiame tą procesą ir ta darbo atvarkė, e, integruota darbo atvarkė mums labai reikalinga. Kitas dalykas, mes kartu su kitais kuriame žinių pagrindą iš tiesų žaliai vadinamai ekonomikai. Koks čia būtų pasaulinis iššūkis, aš manau, kad ateityje konkurencingumas turės būti pagrystas faktu, kad reikia spręsti problemas susijusias su e, mažai CO2 išmetančia ekonomika, ekosistemų atsparumu ir panašiai. Mes e, tą kryptimį jau dirbame ir jeigu anksti pereisime prie ekologiškai novatoriškos ekonomikos Europoje, tai rasime išeiti iš visų sunkumų. Tam tikrą prasme mes galime tapti pasaulio lyderiais šioje srityje ir galime parodyti, kaip žaliosios ekonomikos rodikliai gali prisidėti prie konkurencingumo stiprinimo. E, taigi mes turime neperžengti mums suteiktų įgaliojimų, mes neturime Eurostat ar kitų e, gebėjimų e, dirbti makroekonomiškiau. Be to mes reglament rengiame ekonominės, finansinės priemonės, kurios apima ekologijos mokesčius, žaliuosius vadinamosius mokesčius ir subsidijų sistemas. Tai eina į finansinės priemonės, kurios leidžia sukurti konkurencingą žalį ekonomiką, bet turim būti kuklus ir suprasti, kokios yra mūsų ribos toje veiklos srityje. Ponios Sūkos klausimas. kaip tos žinios gali būti panaudotos praktiškai. Manau, kad daug kas iš to, ką mes darome, yra susiję su e, užtikrinimu, kad ES teisinė įgytis yra e, įgyvendinama e, aplinkos apsaugoje ir e, e Europos žmonių gyvenimo kokybės užtikrinime. E, tai labai naudinga, nes taip mes galime politinėmis priemonėmis išmatuoti, ar siekiame tikslų, kuriuos esame bendrai išsikėlę Europoje. Manau, kad tai yra labai praktiška ir naudinga Europos parlamento darbui ir komisijai. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad žmonės dirbantis valstybių narių lygmenių taip pat naudojasi tą informaciją. Klausimas dėl jūrų man jūsų klausimas tikrai patiko, nes e, mes tik prieš pusantros savaitės dalyvavome HUP konferencijoje ir e, patenkėme ataskaitą dėl jūrų padėties, toliau tyrimų apie jūrų ir vandenynų Europoje kokybę dar rengsime ir galiu pasakyti, kad kartu su Juodosios jūros e, konvencija e, deriname savo veiksmus su Europa 2020, su Barcelonos konvencija, su Jodosios jūros konvencija, derinam savo veiksmus, kad sukurtumėm reikalingą e, bazė. Kartu su Envi rytai ir Envi pietus partnerystėmis mes dirbame e, viduržėmio jūroje. Be abejo, šioje srityje yra labai daug politinių pokyčių, mes stengiame sukurti uh, E, informacinę bazę, kuri paremtų politiką šioje srityje, bet mes labai aktyviai dirbame jūrų klausimais. Pono Eichhout klausimas. Nagi, aš įsivaizduoju, kad politikos priemonės ir atitinkamos diskusijos yra labai svarbios. Tiesą sakant, anksčiau aš kaip politikos srities mokslininkas sutelkdavau dėmesį į tai, kaip tuos dalykus suderinti ir kaip pasiekti reikalingų rezultatų. Mes stengiamės įvertinti, ko yra pasiekta politikoje ir labai dažnai tam reikia įvertinti turimas priemonės ir jų veiksmingumą. Pavyzdžiui, kalbėdami apie vadinamosius žaliuosius mokesčius tą darėme, su apie subsidijas dirbdami taip pat, na, kalbėdami taip pat tą darėme mes e, iš naujo dalyvavome politikos vertinimo darbo atvarkėje su Europos komisija. Toks pasirinkimas yra sąmoningas, nes mes manome, kad e, egzistuoja ir kita klausimo pusė. Jeigu sutelksime dėmesį į politikos įgyvendinimą, turime nepamiršti ir politikos įgyvendinimo. Ir kai politikos įvertinimą atliekame, tai savaime suprantama, kad sutelksime dėmesį į pasirinktas priemonės ir jų veiksmingumą. Aš manau, kad mes tą darbo atvarkę galime paremti, kaip ir tuos žmonės, kurie dirba ją įgyvendinant. Man patiko jūsų klausimas, ar mes teikiame rodiklius ir ar reikia daugiau. Aš esu įsitikinęs, kad tie, kurie e, tikrina mūsų veiklą. Dažnai sako, kad mes turim turėti duomenų, bet aš akcentuoju, kad mes nesame statistinė duomenų agentūra, mes kaupiame žinias, mes naudojamės e, rodikliais ir žiniomis e, tam, kad padarytume mokslinės išvadas, kad e, suformuotume savo žinių bagažą. Ir galiausiai dar du klausimai, jei neklystų. Pone Liupčeva, atsiprašau, jeigu neteisingai ištariu jūsų pavardę. prevencinis požiūris į riziką ir netikrumą. Jei neklysiu, tai ir paskutinis klausimas. Aš sakyčiau, kad mes šį klausimą, kaip Europ... klausimą vertiname kaip ES politikos kūrimo pagrindinį principą. Lisabonos procese tai buvo. Ir mes uh, tą jau esame matę savo pastarajame darbe ir ateityje mes e, <clears throat> bandome labai aiškiai suprasti, ką reiškia netikrumo darbo atvarkė ateičiai. Ar mes turime konkrečių metodų tam? Taip. Ar turime išteklių? E, mes labai aktyviai bendradarbiavame su mokslininkais, su kitomis žinių agentūromis ir galiu pasakyti, kad e, kartu dirbame su uh, jungtiniu moksliniu centru, nes jis turi kur kas daugiau kompetencijos negu mes. E, tas bendradarbiavimas įeina į mūsų darbo tvarkę ir aš manau, kad e, taip prieinu prie ponios Panavotovos klausimo, paskutinio. Jau. Sakyčiau, taip, e, pasisakome už prevencinį principą. Mes tai traktuojame kaip vieną iš pagrindinių Europos aplinkos saugos politikos principų ir stengiamės suorganizuoti konferenciją Briuselėje, kurioje galėtume pasikeisti mintimis. Mes dalyvausime tame renginyje. Jomės praeities projektais turime parengę dirbą ir stengiamės E, vadovautis savo išvadomis ir galvojame apie ES 2020, 30 ir 50 metų tikslus. Tai yra mūsų žinių darbo tvarkės dėmesio centre. Auch für die ausführliche Beantwortung der Fragen war ja anscheinend viel Gesprächsbedarf da. Und Labai ačiū. Linkime sėkmės įgyvendant jūsų veiksmų programą, kuri tikrai yra labai plačių užmojų ir tikimės sklandaus bendradarbiavimo su Europos parlamento aplinkos komitetu. Kadangi mūsų kadencija jau baigėsi, tai bendradarbiausite daugiausiai su naujos sudėties komitetu, o aš norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą, kuris sklandžiai vyko per pastarosius mėnesius. Pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. nauji maisto produktai, pranešėjas e, e, šiuo klausimu yra Džeimsas Nikolsonas, jam ir steiksime žodį pirmajam. Uh, thank you very much indeed, Chairman. Uh, everyone will be aware on the 18th of December last year the Commission presented. Ačiū. E, Komisija yra pateikusi šį pasiūlymą peržiūrėti E, naujų maisto produktų reglamentą. Ir turbūt žinote, kad pirmas bandymas peržiūrėti šią direktyvą 2011 baigėsi nesėkmingai, kai Europos parlamentas ir taryba negalėjo pasiekti susitarimo taikinimo metu. Ir dabar komisija atskyrė klonavimą nuo naujoviškų maisto produktų ir pasiūlė atskirą klonavimo paketą praėjusį gruodį. Naujasis pas, komisijos pasiūlymas pratėsi tą veiklą, kurią baigė taryba ir parlamentas 11 metais. E, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai tikrai puikiai pasidarbavo. Naujieji šio pasiūlymo tikslai, kiek suprantu, e, siūlo pakeisti dabartinę abipusio pripažinimo sistemą e, Europos masto centralizuotą autorizavimo procedūrą numatyti supaprastintą autorizavimo procedūrą tradiciniams maisto produktams, iš trečiųjų šalių, kurie laikomi saugiais naudoti ir numatyti Europos sąrašą e, autorizuotų naujoviškų maisto produktų. Atnaujinant dabartinės e, nuostatas e, ir atsižvelgti į naujausius mokslinius pasiekimus. Dabar ES remiasi procedūra, kuri dažnai sukelia pasipiktinimą ir Europos maisto pramonėje dažnai laikoma kliūtimi inovacijomis. Tikiuosi, kad kartu su taryba mums pavyks palengti reglamentą, kuris ne tik atitiks mūsų tikslus, bet taip pat paskatins inovacijas šioje pramonės srityje. Kaip minėjau, manau, kad daug didžiųjų problemų buvo išspręsta praėjusio proceso metu. 2011 metais taikinimo procesas. Tačiau tai nereiškia, kad galima jau baigti darbą. 2013 pasiūlymas suteikia progą suderinti šį pasiūlymą ir iš esmės pakeisti situaciją. Aš galėčiau pateikti apytikslį tvarkaraštį, optimistinį tvarkaraštį. Mano, jeigu aš būsiu perinktas, tikiuosi, kad birželį ir liepą pavyks parengti pranešimą, jis bus išverstas, rugsėjį komitete vyks apsikeitimas nuomonėmis, o pakeitimų pateikimo data rugsėjo gale. Balsuosime komitete spalio mėnesį ir tikiuosi, kad pirmojo svarstymo metu bus pasiektas susitarimas. Aišku, visą tai yra optimistinis scenarius, bet bent jau aš to sieksiu. Komisijos poveikio vertinimas atliktas 2008-aisiais. O aš paprašiau, kad naujas būtų atliktas vertinimas, kad būtų užtikrinta, jog būtų atsižvelgta į naujausius pasikeitimus. Suprant, kaip suprantu, koordinatoriai patvirtino šį mano prašymą ir norėčiau padėkoti už tai. Tikiuosi, kad visa tai bus atlikta per rinkimų laikotarpį tikiuosi, manau, kad šis pasiūlymas turėtų būti platforma inovacijoms, taip pat e, palengventi naštą inovatoriams bei paskatinti teigiamus pokyčius. Savo pranešime susitelksiu ties trimis aspektais. Pirmas, svarbiausi kriterijai vertinant naujoviškus maisto produktus – valstybės narės iki šio laikėsi pragmatiško požiūrio į vertinant tai, kas yra naujoviškas maisto produktas, tačiau aš manau, kad reikėtų viską labiau patikslinti, pati sudarant naujoviško maisto produkto apibriežti, kad pramoniai būtų daugiau teisinio aiškumo. Kai dėl deleguotosios dalies. Deleguotosios kuo komisijai suteikiamos galios ir galiojimai tikslinti apibrieštis. Turime užtikrinti, kad poveikis pramoniai turėtų būti apsvarstytas, bet naujai pasiūlymai neturėtų pakeisti naujiškų maisto produktų reglamento taikymos ryties, lyginant su to, kas buvo sutarta tarp tarybos ir parlamento. Valstybės narės, daugelis iš jų yra sukaupusios daug patirties šioje srityje, ypač klasifikuojant naujiškų maisto produktų statusą. Ir aš manau, kad galėtų jos papildyti padėti EFSA jos veikloje. Ypač tai pasakytina apie visuomenės dalyvavimą pramonės pokyčiuose. Taip pat numačiau galimybę įtraukti ir atmestų maisto produktų sąrašą, įskaitant tradicinius maisto produktus iš trečiųjų šalių. Baigdamas noriu pasakyti, kad e, vertingi tyrimų rezultatai turi galėti patekti į rinką ir tikiuosi, kad šis pasiūlymas padės to pasiekti. Ačiū. Labai ačiū. Pradėsime diskusijas su kolegomis šešėnės pranešėjais frakcijų atstovais. Pirmoji klaus ponė Ajūzo, prašau. Labai ačiū ponė pirmininkė, kadangi esu šešėlinė LP frakcijos pranešėja, tai turiu konstatuoti, kad e, prieš metus, kuomet buvo šis pasiūlymas atmestas, vėl prie jos grįžtame, kuomet e, svarstėme klonotų gyvūnų mėsos vartojimą per sustikimą, kuris vyko su šešėliniais pranešėjais e, Mes e, kalbėjome apie klausimus susijusius su e, poveikio vertinimo atlikimu ir manau, kad ši tema e, šios kadencijos metu iš tiesų yra labai svarbi ir dabartinis pasiūlymas atitinka bendrąją 2010 metų poziciją tačiau man kelia nerima pirmojo straipsnio nuostatos, kuriuose kalbama apie klonuotų gyvūnų mėsos e, realizavimą, naudojimą. Direktyvos nuostatos dabar yra aptariamas atskirų pranešėjų. Ir jeigu bus teisės aktas laiku nepatvirtintas, tai atsiras tam tikra teisinė spraga, kalbant apie naujų maisto produktų apibrėžimą. Pranešėjas pakartojo tai, ką jau mes anksčiau žinojome. ten yra pateikiama ne plačiai naudojamų maisto produktų apibrieštis, kuri buvo patvirtinta 97 metais. Kal leidimų išdavimo skyriuje, kuriame kalbame apie leidimų išdavimus, minimi e, elementai paskiri, kurios reikėtų geriau apibrėžti. <clears throat> Galbūt reikėtų atitinkamas apibrieštis patekti, pateikti deleguotame teisės akte, atitinkamame priedė. Tačiau parlamento nariai tikrai nėra dideli deleguotų teisės aktų ir gyvendinamųjų teisės aktų šalininkai, nes pasitelkus deleguotus teisės aktus komisija po to savo nuožiūrą gali juos bet kaip pakeisti ir mums tai kelia tam tikrų problemų, tačiau tai nieko bendro neturi su dabar svarstoma tema. Sutinku su pono Nikolsono mintimis dėl iš trečiųjų šalių e, importuojamų maisto produktų, kurie turėtų e, būti gražinami e, į kilmės šalis, kadangi komisijos atstovai yra salėje, noriu paklausti, kokia padėtis yra su šiais į trečiasias kilmės šalis gražinamas maisto produktais, taip pat ir kokia situacija yra su maisto produktais, kuriuose aptinkami įvairūs vabžiai. Tiksliau apie vabžius, kurie yra naudojami maistui. Kai kurie vabžiai yra maistui naudojami 25 metus tarkime, tai ar tokius vabzdžius reikėtų laikyti naujais maisto produktais ar ne ir reikėtų uždrausti juos vartoti kaip maistą dėl saugumo sumetimų. Kalbant apie neriboto galiojimo e, bendrojo naudojimo leidimus, dabartiniai leidimai galioja penkerius metus. Tuo tarpu e, komisija e, siūlo taikyti neriboto naudojimo leidimus. <clears throat> Galbūt atitinkamas nuostatas dėl leidimų išdavimo būtų galima perkelti į naująjį reglamentą. Ar komisija nemano, kad būtų galima nustatyti tam tikrą e, išimties taikymo laikotarpį, nustatyti bendrąjį sąrašą, kuriame būtų įtrauktos visos e, tarnybos e, išduodančios leidimus ir tinkamai nustatyti penkerių metų e, išimties taikymo laikotarpį. Manau, kad reikėtų šioms sritims teikti daugiau dėmesio ir numatyti arba jas patikslinti, o iš esmės pritariu komisijos pasiūlymui ir manau, kad jis bus naudingas ne tik vartotojams, tačiau taip pat ir gamybos naujovių taikymai liberalų frakcijos vardu kalbės Korin Lepaš, o po to, kad tik Aliotar, tačiau prašau, žinau, kad ši tema taip pat labai svarbi, tačiau nepamiršti, kad laikas bėga greitai, priešingų atveju mums jo pritrūks. Klys. E, labai greitai kalbėsiu, trumpai, ponė pirmininkė. Penkis punktus išskirsiu. Pirmas dalykas - nacionalinio agentūrų vaidmuo pasiūlyme, kuris mums pateiktas, nacionalinės agentūros visiškai dingo. E, bet turime daug pavyzdžių, rodančių, kad nacionalinės agentūros e, e, gali laikytis kitokios nuomonės tarp jų negu EFSA. Neabejojant EFSOS pagrindiniu vaidmeniu, vis tik tai reikėtų užtikrinti keitimas informaciją ir bendradarbiavimą su nacionalinėmis agentūromis ir tai turi būti rašyta tekste. Antras dalykas, jeigu aš teisingai suprantu ir mes visi supratome, kad šiame tekste daugiau nebėra klonavimo. Bet vis tik tai mes visi norime, kad būtų uh, skirta šiek tiek laiko konkretiems teisės aktams parengti. Dėl tos priežasties aš norėčiau probėgom uh, paminėti tai dalyką šiame tekste, E, kalbant apie klonuotų gyvūnų mėsos pateikimą rinkai, e, gavus tik specialų leidimą. Trečias dalykas, mūsų kolegos jau kalbėjo apie reglamento taikymo apimtį ir tai turi būti reglamentuojama deleguotojų aktu. Ketvirtas dalykas, rizikos valdymo priemonės. Reikia, kad Europos komisija atsižvelgtų į kitus e, teisinius faktorius, įskaitant aplinkosaugos faktorių. Mes kalbame apie maisto produktus, pirmiausia, ir nanotehnologijų sąveiką su jais. Ir paskutinis dalykas dalykas – informacijos konfidencialumas. Reikia užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp pramoninių duomenų ir visuomeniai suteikiamų e, duomenų atitikimo. Aš žinau, kad Yra konvencijų, kurios reglamentuoja, kad informacija susijusi su visuomenės veikata turi būti prieinama visiems. Mes turime suprasti, kad industriniai duomenys turi išlikti e, konfidencialus, bet viskas, kas yra susiję su visuomenės veikata ir aplinkos apsauga, turi būti vieša, todėl informacija turi būti skelbiama viešai. Ačiū pirmininkė, kalbėjau kuo greičiau. Ačiū. E, paskutinė, ką tik kalėjo dat. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti pranešėjui už e, pateiktą informaciją. Aš jau anksčiau E, esu rengusi pranešimą e, tą pačią temą, bet atrodo, kad problema dabar neišnyko. Ir mes dabar labai norėtumėm žinoti, kodėl ta problema nebuvo išspręsta. Nes iš tiesų lieka dvi, priež... lieka dvi priežastys, dėl kurių problema nebuvo išspręsta. Pirmas dalykas - klonuoti gyvūnai. E, parlamentas didelę balsų daugumą balsavo už tai, kad būtų įvestas draudimas klonuotų gyvūnų mėsos pateikimui. Ir E, importuotų gyvulinės, gyvulinės kilmės produktų e, pateikimą rinkai. Taryba nepasiekė bendros nuomonės dėl ženklinimo ir mes dabar turėtume geriau išsiaiškinti, kaip vartotojas turėtų būti informuojamas. Kol dabar yra pateiktas naujas pasiūlymas šiuo klausimu ir mes toliau diskutuosime apie tai, kaip turi būti ženklinami e, klonav, klonuot, tų gyvūnų produktai. E, kita priežastis, kodėl mums nepavyko anksčiau e, padaryti galutinio sprendimo, buvo ta, kad e, ne visos politinės frakcijos manė, kad yra svarbu parengti vykdomosius aktus. Europos komisija manė, kad uh, informacija apie klonuotus gyvūnus turi būti atnaujinta e, teisės aktais. Parlamentas e, suprato, kad e, naujajame teisės akte šiai temai turi būti pagrindinis dėmesys, todėl mes pradėjome kalbėti apie deleguotosius aktus. Apie tai mes jau esame kalbėję anksčiau ir šias klausimas Europos parlamente būtent ta kryptimi visuomet buvo svarstomas. Pranešėjas jau sakė, kad tokiu būdu e, deleguotieji aktai ir gyvendinimo aktai turi būti taikomi subalansuotai. Europos komisija dabar teikia naują pasiūlymą, turi būti atsižvelgiama į parlamento nuomonę. Ne, jeigu e, pažvengtume į tai, kokie pakeitimai yra priimti, tai suprastume, kad Europos komisija neatsižvelgia į Europos parlamento nuomonę pakankamai. E, mes suprantame, kad naujai yra suprantami tie novatoriški produktai ir jų perspektyvas. Europos parlamentas su taryba e, sutarė dėl kitų klausimų ir jeigu komisija teikia pasiūlymą, tai ji turi rasti tokį variantą, kuris leistų taryboje taip pat susitarti. Iškyla problemų dėl įgyvendinimo aktų ir deleguotojų teisės aktų. Mes norėjome, kad būtų šiek tiek atidžiau pažiūrėdama į tai, ką, ko parlamentas nori. Parlamentas e, vėl ir vėl kalba apie tas pačias problemas. Tai yra apgailėtina, nes praeina dviejį, treji metai, mes deramės ir mes diskutuojame vis apie tą patį taryba ir parlamentas turi gauti tokį projektą, dėl kurio jie sugebėtų susitarti. Europos komisija kalba apie maisto produktus, novatoriškus maisto produktus, daugybę kitų sričių, tai yra aišku, bet e, aš noriu pasakyti, kad e, dėl tradicinių e, maisto produktų importo iš trečiųjų šalių aš turiu kitokią nuomonę. Ir tarp kitko dėl jos parlamentas ir taryba jau yra sutarę. Europos komisija uh, E, turi e, pateikti naują pasiūlymą. Man labai apgailėtina atrodo tai, kad mes e, nesugebame priartėti prie sprendimo. Aš tikiuosi, kad kalbant apie deleguotosius aktus ir įgyvendinimo faktus, aktus, mes galėsime rasti tokį komisijos pasiūlymą, kuris būtų priimtinas visiems. Pone Grostet. Kostet? Kostet? Eh, Ačiū. Man vertimo nebuvo, todėl aš nieko negirdėjau. Ačiū pirmininkė. Vyksta diskusija, kuri labai svarbi. Viena vertus mes kalbame apie naujoves ir naujoves maisto produktų srityje, bet tuo pat metu suprantame, kad reikia apsaugoti vartotoją ir numalšinti būkštavimus, kurie gali iškilti. Buvo jau Karino Paž pateiktas klausimas, kuris man labai rūpi. E, jis yra susijęs su nacionalinių agentūrų dalyvavimu. Gerai, kad yra centralizuota procedūra, bet vis tik reikia išlaikyti ryšių su nacionalinėmis agentūromis. Aš norėčiau sužinoti, ar būtų galimybių e, įtraukti nacionalinės agentūras ir atsižvelgti į jų e, skirtingas nuomonės dėl tam tikrų naujų elementų. E, taikant tą centralizuotą procedūrą netgi valstybė narė pereinamojų laikotarpių e, galėtų apriboti arba sustabdyti naujo produkto pateikimą į rinką jos teritorijoje jeigu yra paskaičiuota, pamatuota, kad tai gali sukelti grėsmės vartotojui. Be bejonės e, iškyla nemažai klausimų dėl to, kai kalbam apie naujus elementus ir medžiagas, kurios yra naudojamos trečiosiuose šalise gaminant maisto produktus. E, kartais tie produktai yra naudojami netgi vaistus gaminant, pavyzdžiui, kiniški vaistai gali patekti į ES teritoriją, kadangi e, jiems gali būti pritaikytas naujo produkto E, statusas. Aš norėčiau, kad jūs man sakytumėte tokius klausimus. Ačiū žodis komisijos atstoviai, kurios pavardę pirmininkas ištarė nesuprantamai vertėjams. Thank you very much, Mr. President. My family... Dėkoju, pirmininkė. Aš esu bručiai, bet supratau, kad tai buvau aš. Noriu atsiprašyti, nes direktorius turėjo išvykti į kitą uh, susitikimą. Aš atsakysiu į pastabas, kurios buvo išsakytos. Žinoma, kad mūsų pasiūlymo tikslas yra sukurti inovacijų platformą Europoje, ypač e, MVI, kurios vaidina svarbu vaidmenį maisto sektoriuje. Tačiau inovacijų puoselėjimas neturi pakenkti maisto kainoms ir būtent todėl šis reglamentas yra tobulinamas yra suvienodinama autorizavimo procedūra, numatoma greitesnė e, tvirtinimo procedūra ir taip pat valstybės narės irgi turi galimybę dalyvauti, nes jos bus informuotos apie galimą įgyvendinimą. Taip pat valstybės narės ir toliau dalyvaus leidimų išdavimo procese per komitologijos procedūrą. Taip pat koordinavimo veikloje, EFSOS koordinavimo veikloje dalyvaus ir taip pat jos dalyvaus tradicinių maisto produktų procesuose jeigu norima bus teikti tradicinį maisto produktą į rinką, jeigu tam nieks neprieštaraus, tuomet e, šitas pranešimas bus patvirtintas. Taigi pasiūlymo siekis yra ne iš, išskirti nacionalinės agentūras, bet visų pirma užtikrinti inovacijas ir saugumą. Taip pat e, dėl klonavimo. Kaip sakė pranešėjas ir kai kurie parlamentarai, uh, Atskiriame klonavimo klausimus, nes dabar tam yra skirtas atskiras paketas, dėl kurio bus deramasi atskirai. Žinoma, įmanoma, kad klonavimo pasiūlymai nebus pakankamai greitai patvirtinti, kad šitas pasiūlymas galėtų įtraukti maisto produktus iš klonuotos mėsos. Taigi gali atsitikti taip, kad e, teisinio vakumo ir neatsiras, nes e, klonuoto maisto patvirtinimas bus e, susitartas anksčiau. Kaip užtikrinti sklandų perėjimą nuo senų prie naujų teisės aktų? Šiandien svarbu suvokti, kad net ir jeigu yra atskiri leidimai, jie yra atskiri tam tikrą prasme, kadangi yra papildoma technokratinė procedūra, o būtent, kad kai gaunamas atskiras leidimas e, maisto verslo operatoriui, šis operatorius gali e, pareikalauti to produkto ekvivalento leidimo. Ir jeigu bus toks leidimas suteiktas, tai galima bus teikti tą e, produktą į rinką. Ir siūlome, kad jeigu pati įmonė sukūrė inovatyvius e, mokslinius duomenis ir remdamasi savo tyrimais e, sukūrė naują maisto produktą, tuomet tai įmoniai suteikiama galimybė teikti tą produktą į rinką penkerius metus. O tai ir tai būtų vienintelė įmonė, nebent ji leistų kitoms, e, op, kitiems operatoriams naudotis šiais duomenis. Taigi toks yra skirtumas. Mes labai atsargiai, atidžiai, praktiškai suorganizuosime perėjimą, tačiau yra tekste tokių nuostatų, kurios mums leistų tai padaryti. Maistas iš trečiųjų šalių ir toliau išliko tekste. Dabar leidžiame tradicinę maisto produktui, produktams, žemės ūkio produktams, taip pat taikyti notifikavimo sistemą ir kai leidžiama, taip pat įtraukiame jie yra į bendrijos sąrašą. Yra skirtumas toks tik tai, kad aiškumo sumetimais mes siūlome sudaryti vieną bendrą maisto sąrašą, kurie, kuriems bus suteiktas leidimas pagal naujoviškų maisto produktų dokumentai. Ir šie leidimai galėtų būti suskirstyti į tris kategorijas. Pirma kategorija, kai yra teikiamas prašymas ir tada maistas įtraukiamas į sąrašą. Tada yra ribotas laiko produktas ir tas laiko apribojimas bus nurodytas sąraše. Taip pat yra leidimas, kuris remiasi notifikavimo procedūra ir tai bus nurodyta sąraše. Tačiau yra vienas sąrašas, taigi visi verslo operatoriai, jeigu nori teikti produktai rinką, todėl kad leidimai daugiausia bus bendro pobūdžio, tai tada tiems operatoriams bus lengva pasižiūrėti vieną bendrą sąrašą, o ne įvairiausią informaciją rinkti. Kai dėl svarbaus klausimo susijusio su apibrieštimi. E, jis buvo parengtas taikinimo proceso metu. Jeigu susitarsime dėl apibriešties susijusios su 97 metais ir buvo pateikti keli pavyzdžiai, bet sąrašas nebuvo baigtinis Kategorijos, kurios egzistuoja šiandieną pagal dabartinį reglamentą, yra kartais klaidinančios ir mums turime įdomų vabžių pavyzdį. Pavyzdžiui, vyksta diskusijos pagal vieną ar kitą kategoriją, o teisės akto tikslas tuo metu buvo tas, kad jeigu vabžiai ir kitas maistas nėra vartojami plačiai, jie turėtų būti laikomi E, naujoviškumo institutų ir turėtų būti atliktas jų saugumo vertinimas. Svarbu paminėti, kad rizikos vertinimas neturėtų būti laikomas kliūtimi inovacijoms, o teigiamo elementu. Tokiu būdu įmonės galės e, užsitikrinti vartotojų pasitikėjimą Europos lygių ir nacionalinių lygių valstybės institucijos galės užtikrinti, kad naujoviškas maistas anksčiau nevalgytas Europoje e, yra saugus ir jo galima laisvai prekiaukti vidaus rinkoje. Man susidarė įspūdis, kad aš atsakiau visus klausimus. Aišku, e, įgyvendinamųjų ir deleguotojų aktų klausimai yra jautrus. Manome, kad visą tai atitinka kriterijus numatytus atitinkamuose teisės aktuose ir įgyvenimo kriterijai yra numatyti reglamente. Taigi atsakiau jūsų klausimus. Norėčiau dar sėki padėkoti pranešėjai ir parlamentarams už labai įdomius pastebėjimus. Tikimės, kad pavyks pasiekti susitarimą pirmojo svarstymo metu. Ačiū pirmininkė. Dank. Labai ačiū. Ar pranešėjas dar norėtų pabaigai tarti žodį? Prašau. Ačiū pirmininkė. Žinau, kad laiko nedaug, taigi kalbėsiu trumpai, noriu padėkoti visiems, kurie įnešė savo indėlį, rengiančių pranešimą, ypač šešėliams pranešėjams, jie atkreipė dėmesį kai kurios labai svarbius aspektus, pasistengsiu juos įtraukti į savo pranešimą per artimiausias savaitės ir artimiausius mėnesius tęsant darbus Aišku, kad daugiausiai susirūpinimo susilaukia tos rytis, dėl kurių mūsų pozicijos išsiskiria, galbūt reikės įvertinti taip pat ir ankstesnę patirtį. Aš pritariu ponios Ajūzo e, mintims dėl deleguotų teisės aktų, jie man taip pat nepatinka, labai sudėtinga juos pasitelkus dirbti Taigi atsižvelgiant deleguotus teisės aktus e, e, bus galima galbūt ne tik šį pranešimą, tačiau ir kitus atitinkami persvastyti. Taigi dėkuoju dar kartą visiems už pagalbą ir linkiu sėkmės tolesnėje metų eigoje. Ačiū pana Nikolsonui, baigėme diskusijas dėl šio darbo atvarkės klausimo. Šią temą toliau svarstysime po Europos parlamento rinkimų savo komitete. Taigi, Dabar prieartėjame prie paskutiniojo rytinės darbo tvarkės klausimo, tai yra septintojo darbo tvarkės punkto, ten kalbama apie e, šilumą efektą sukeliančių dujų pavirtinių trasos leidimo prekybos sistemos rinkos stabilizavimo rezervo sukūrimo, pranešė yra Sofija Okuniai. Prašau visų kalbėti trumpai, taip pat ir pranešėję tam, kad visi, taip pat ir komisija turėtų laiko pristatyti savo pozicijas ir gauti žodį. Prašau, ponė Okūny. Ačiū, ponė pirmininkė. E, pusę dviejų turiu sėsti traukinį, taigi man taip pat rūpi tinkamai išnaudoti laiką, mėly kolegos. Šiandien prasideda naujasis diskusijų etapas apie Europos e, klimato ir energetikos politikos e, ateitį, po to, kai buvo parengti Delvo ir Šimanski pranešimai e, energetikos ir klimato politikos tikslų iki 30 metų kontekste. Sausio 22 dieną buvo e, pristatytas atitinkamas pasiūlymas dėl e, vartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir mes visi bendromis pastangomis stengiamės e, stabilizuoti ir sustiprinti šią taršos leidimų prekybos rinką. Ši rinka buvo sukur, sukurta dirb, dirbtinai dėl politinių prašių, todėl būtina politiškai apibrėžti šios rinkos funkcionavimo taisyklės tam, kad ji būtų tvari ir ilgalaikė. Uh, Šios e, e, rinkos sukūrimas e, taip pat turėjo įtakos ir, pažiūrėjau, automobilių statymui tam tikrose ES vietose, miestuose, gatvėse, kur anksčiau buvo galima pastatyti automobilius nemokamai, dabar reikia už tai mokėti. Toks būtų palyginimas su šios rinkos sukūrimu ir ta rinka yra dirbtina. Tuo tarpu E, automobilių e, statymo e, ir parkavimo mokestis gali būti lyginamas su apivartiniu taršos leidimų sistema dėl to, kad siekiant sumažinti šiltnamio efekto dujas yra net išduodami atitinkami leidimai, už kuriuos reikia mokėti, tačiau šiuo metu rinkoje tų leidimų kaina yra labai žema, tačiau e, turint omenyje, kad investicijos yra planuojamos pakankamai toli į ateitį, pavyzdžiui, energetikos sektorija. <clears throat> Šioje srityje 2013 metų e, kontekste e, gaunamos pajamos iš prekybos taršos leidimais tikrai nėra tokios, kad būtų galima rimtai įgyvendinti priemonės susijusias su taršos mažinimu ir CO2, CO2 apimčių mažinimo projektais. Todėl Europos komisija pateikė atitinkamą teisėkuros pasiūlymą, kuriame siekiama atkreipti dėmesį į svarbiausias problemas Todėl komisija siūlo sukurti rinkos stabilumo rezervą, siekiant e, sumažinti kainų svyravimą tiek į viršų, tiek į apačią. Nuo 21 metų taip pat siūlo e, to lygės e, perinamojo laikotarpio priemonės, siekiant palikti atitinkamas kvotas taršos leidimų rinkoje laikotarpį nuo 20 iki 22 metų. Aš pritariu komisijos pasiūlymams. Mums reikia dabar visiems e, apsvarstyti šios pasiūlymus pakankamai objektyviai nesivadovaujant emocijomis, kalbant apie taršos leidimų rinkos reglamentavimo mechanizmą, lieka nemažai e, dar neatsakytų klausimų, būtų malonu išklausyti jūsų nuomonės, kalbant apie šį reglamentą, įmanomi įvairūs e, variantai, vienas iš jų tas, kuris siūlo komisija, pavyzdžiui, sukurti tam tikrą Europos taršos leidimų kvotų banką, e, kurį administruotų nepriklausoma institucija, yra taip pat ir kitų idėjų. Su uh, papildomas klausimas yra tas, ar reikėtų šį mechanizmą kažkaip kitaip kontroliuoti, ar apskritai jo nekontroliuoti. Kitas klausimas, ar šis mechanizmas turėtų uh, veikti uh, ir būti peržiūrimas kiekvienais metais, ar reikėtų e, pagal N plus 1 N plus vienas principų tą e, rezervą padidinti e, ar pasitelkti kitokius principus, pavyzdžiui, N minus vienas, kaip užkirsti kelią tam, kad šis uh, rinkos stabilumo mechanizmas netaptų kažkokia dujomis kūrenama jėgainė, jeigu tai būtų galima išsireikšti asmeniškai, man atrodo, kad mes privalome užtikrinti teisinį stabilumą, kuris yra labai svarbus mūsų verslo įmonėms per trečiąjį įgyvenimo laikotarpį. Tai tačiau nereiškia, kad neturėtume galvoti apie pernamą laikotarpio mechanizmą, šio trečiojo etapo pabaigoje. Taigi rinkos stabilumo mechanizmas turėtų patvirtinti apivartinių taršos leidimų rinką kaip e, tvirtą sudėdamąją bendros sistemos dalį. Kalbant apie e, taršos leidimų priekybos sustabdymą ar atidėjimą, Manau, kad priimant, gal, prieš priimant galutinius sprendimus reikėtų išklausyti visų e, svarės nuomonės, e, kurias pasitelkus ir vertinus būtų galima užtikrinti, kad e, apivartinių taršos leidimų rinka išliktų stabili. Mes negalime tęsti šių diskusijų ir iš jų užbaigti, turint omenyje, kad artėja Europos parlamento rinkimai, tačiau galime žengti dabar pirmąjį žingsnį, po to pratesti diskusijas po rinkimų, taigi nekantrai laukiu jūsų pirmųjų nuomonių. Aš, ponia kolegė, sako, pirmininkas buvo pranešėjęs e, rengiant e, pasiūlymus dėl e, taršos leidimų prekybos atidėjimo. Komisija <clears throat> teigia, kad tinkamus pasiūlymus pateiks iki kalėdų, aš tuo metu paklausiau iki kokių kalėdų ketina tą padaryti, kokiais metais ketina tą komisiją padaryti iki kalėdų nepriklausomai nuo mūsų norų ar ne. E, vis tik mes turime galimybę pasirinkti, kokią sistemą turėtume patvirtinti žodis Peterį Lyzį. Norėčiau tik pritarti Sofijai Okunį požiūriui, kuris yra pakankamai atviras, tačiau taip pat konstruktyvus. Tas backloadingas atidėjimas taršos leidimų priekybos mums tik tai suteikė šiek tiek daugiau papildomą laiko, tačiau taršos leidimų rinkoje yra per daug, jeigu norime, kad įmonės toliau investuotų į klimatui naudingas technologijas ir jeigu norime likusiam pasauliui nusiųsti rimtą signalą apie tai, kad rimtai vertiname klimato, kovą su klimato e, kaita jeigu ma, ir jeigu norime parodyti, kad europiniai sprendimai gali <clears throat> būti ekonomiškai naudingesni nei nacionaliniai atskiri sprendimai, turėtume konstruktyviai įvertinti Sofijo Kunį pasiūlymą ir galbūt pateikti savo atitinkamas pataisas. Noriu paklausti komisijos diskusijos eigoje. E, daugiausiai žalieji, kurie kritiškai vertino komisijos pasiūlymą, teigia, kad šio pasiūlymo problema nebus įspręsta, nes taršos leidimų perteklius, nepriklausomai nuo to, kas įvyks po 2020 metų ir toliau išliks e, šioje prekybos leidimo sistemoje. Ir jeigu komisija nenustatys iki 2030-40 procentų tikslo, e, tai tas tikslas pasieksiamas bus arba sieks tik tai 33 procentus. Aš manau, kad klimato politika sudaro ne tik prekybą taršos leidimais, reikia taip pat ir atitinkamai pasiskirstyti pastangomis ir našta. Ir vien dėl to tie skaičiavimai neturėtų būti tikslus ir teisingi, nepaisant to, aš norėčiau, kad komisija įvertintų šį kritikų ir žaliųjų argumentą ir mums patvirtinti ar nepatvirtinti informaciją apie tai, kad taršos leidimai ir po 2020 metų išliks rinkoje ar galbūt e, bus. Uh, šis pasiūlymas kaip nors pagerintas, bas Aikau dabar. Ačiū ponė pirmininkai ir dėkoju pranešėjai poniai Okony už e, įžangą. E, turbūt po rinkimų mes kitą kartą apie tai kalbėsim. Dėl rinkos stabilumo rezervo. Turiu pasakyti, kad mes žalieji šiek tiek nusivylėme, kad dabar Europos komisija siūlo tik tokį tekstą, nes e, išvelgiame e, rimtų problemų dėl emisijų priekybos sistemų ir e, daug kas sako, kad būtų gerai, jeigu mes tiek, tiek e, atidėtume e, tuos pardavimus, bet tai nėra gerai nes e, laiko lieka nebedaug. Ir paskui reikia pradėti tikrą diskusiją dėl realios etas reformos. Europos komisija dabar pateikė tokį pasiūlymą ir aš tikiuosi, kad ji einant laikui padarys žymiai daugiau, kad išspręstų etas problemas ir e, tai išspręsime ne tik su rinkos stabilumo rezervu. Bet jeigu į šį rezervą sutelksime dėmesį atskirai, tai pamatysime, kad tai yra klasikinis pavyzdys, kai daroma per mažai ir dirbama per vėlai. Pirmiausia, per vėlai. Pažiūrėkite į pačios komisijos pateiktą poveikio poveikio vertinimą. Ir paprastai Europos komisijos poveikio vertinimas yra pasinaudojimas rengiant pasiūlymus. Žinau, kad Europos komisija, kalbėdama apie tų paketą 2030 metams, pati savo vertinimų never, ne įtraukė. Jeigu iki 2020 metų jau bus leidimų perteklius vertas 2 milijardų, tai uh, ta suma išauks iki 2,6 milijardų. Tai būtų apgailėtinas, apgailėtina padėtis 2080 metais. E, liktų dar 1,8 milijardų. 2030 metais būtų 2 milijardų perteklius. E, mes norėtume, kad Europos komisija vis tik padarytų daugiau, ne tik tiek, kiek numatyta. Uh, Dėl rinkos stabilumo rezervo diskutuojant iškyla klausimas dėl to, kokias taisyklės taikysime, e, numatydami leidimų pateikimą rezervą ir jų išvedimą iš to rezervo. Aš savo ruoštų klausiu, kodėl Europos komisija siūlo tai pradėti daryti tik 2021 metais. Jau dabar yra sukauptas didžiulis perteklius, tai nedelsdami pradėkime taikyti tokią priemonę, kodėl turime laukti vėl tiek daug metų, kad galėtume kažką pradėti daryti. O dėl taisyklių, kaip e, įtraukti tuos leidimus, komisija siūlo 12 procentų bėgant metams E, atrodys keistas tas skaičius jau dabar. Man įdomu, kodėl buvo nuspręsta 12 procentų, galima pagalvoti apie 12,3 ar panašiai. Manau, kad reikėtų šiek tiek aiškiau kalbėti, suprasti, kaip greičiau tie leidimai galėtų patekti į stabilumo rezervą ir aš manau, kad apie 15 procentų galėtumėm kalbėti. Jeigu leidimus išleidžiame iš rezervo, tai toks pat procentas turėtų būti numatytas, nes tie leidimai būtų apyvartoje tada ir kai reikės, kai pritrūks leidimų, tai iš to rezervo vėl kokį 15 procentų galėtų išeiti. E, tai vietoj 400 milijonų, aš sakyčiau, kad reikėtų kalbėti apie 300 milijonų ir panašiai. Kol pradėsime diskutuoti tiksliai apie taisyklės, reikėtų žinoti, kokiu papildomų priemonių galima tikėtis, nes mes savo ruoštų manome, kad yra labai svarbu e, numatyti nuolatinį rezervą, pavyzdžiui, 900 milijonų, apie kuriuos mes kalbėjome mes turėtume užtikrinti, kad tie leidimai nesugrįžtų niekada. Tokie sprendimai yra labai svarbus, tenkintis nustatyti, kokiomis taisyklėmis vadovaujantis leidimai pateks į stabilumo rezervą. Reikia, kad komisija kalbėtų aiškiau, kad mes žinotume, kokiu padariniu tai turės plačiau, nes kitaip diskusijos yra tarsi tuščios dėl stabilumo rezervo. Taigi daugiau iškumo iš komisijos būtų tikrai reikalinga. Ir e, kad pagaliau mums reikia daugiau e, ambicingumo. Kris Deivis. Ačiū pirmininkė. 12.30 aš turiu kitą posėdį, todėl turėsiu išeiti nesulaukęs komisijos atsakymo. Aš dėkoju dar kartą Sofijo Kuni už tai, kad tokią įžangą padarė. Kaip reglamentavimo mechanizmas, kad emisijų priekybos sistema veiktų ir panašiai, kad išvestume problemas, kas gali prieštarauti? E, atrodo, kad mechanizmas labai racionalus. Tačiau žinome, kad kai tik kas nors susijęs su ETS ateina į parlamentą, o kitas parlamentas bus toks pat kaip ir dabartinis, tai iš esmės visas ETS klausimas ir jos ateities klausimas vėl užaktualėja ir iškyla tiek pat politinių problemų, kiek kad buvo e, kaip dėl atidėjimų, kai kalbame. ETS e sistemos tikslas yra užtikrinti, kad sumažėtų e, išmetamų dujų skaičius. E, konkretų skaičiai yra nustatyti ir komisija yra nustačiusi, e, kokiais procentais tas padidėjimas turėtų būti matuojamas. E, kalbėdama apie šį mechanizmą, komisija nuolat pabrėžia, kad kainos veiksnys yra labai svarbus. CO2 kaina yra labai svarbi, stengiantis paskatinti investicijas. Mes negalime uh, dabar jau išsisukti. Jeigu nenustatysime kainos e, anglies dvideginių, tai kaip mes galėsime paskatinti privataus sektoriaus investicijas į įrenginius, kurie mažiau terštų aplinką. Bet kai tik pradedam kalbėti apie kainą ir apie galimus padarinius, iš karto iškyla e, ginčiai. Visi pradeda dėjuoti, skustis ir sako, kad tokiu keliu negalime eiti nors dabar kaina kiek yra 6,5 euro ar panašiai už toną anglies. Aš žinau e, iš įvairių e, apskaičiavimų, kad šis mechanizmas iki 2020 metų e, anglės leidimo kaina padidins maždaug 33 procentais. Ir tada pramonės lobistai pradės kalbėti, na, mes negalime taikstyti su tuo, nors mes kalbame apie tai, kas bus po 10 metų ir ekonominė padėtis pasikeis. Mes negalim kalbėti apie anglės kainų padidėjimą 30 procentų. Taigi mes turėsim už tai kovoti visais įmanomais būdais. Jeigu prasidės tokia kova, tai kodėl iš tiesų ji ir reikalinga? Kaip E, kolega sakė, kamgi mes tada ir pertvarkome tą ETS ir bandame esminius trūkumus pašalinti. Mes vėl pradedame kalbėti apie Europos klimato kaitos pagrindinę priemonę. Kodėlgi, pavyzdžiui, to paketo dalyje Vienoje mes kalbame apie 2020, o ne apie 2017 metus. Tą mechanizmą jau galėtume įveksti 2017 metais ankstyvajame etape. O kaip bus su pasiūlymais ir pakeitimais, kuriuos mes tuo tikslu pateikėme? O kaip bus su pasiūlymais, e, kad dalis leidimų būtų atidėta? Kodėlgi ne? Kaip aš sakiau, jeigu reikės e, kovoti dėl to, dėl tolesnės Europos klimato kaitos politikos krypčių, Tai gal pirmiausia pradėkim nuo reikalo esmės, o ne e, dė, leiskimės į kažkokias tai detalės, nukreipimus ir smulkmenas, e, kurios e, yra naudingos, bet iš esmės jos neišsprendžia problemos, kaip mes galime padidinti investicijas į mažiau taršę, tech, taršės technologiją. Si, monsieur le président. Pone Grostet, ačiū pirmininkė. Aš puikiai e, išgirdau mūsų kolegės Sofiją Okony paaiškinimus ir taigi matome, kad Europos komisija mums siūlo 2020-2030 e, metų prognozuojama perspektyva būtų sukurta ta e, rezervo stabilum, stabilumo rezervas ir e, būtų sukurtos taisyklės ir jos pagrindų e, automatiškai būtų sureguliuota atidedamų ir netidedamų leidimų skaičiai ir tas turi būti padaryta per teisėkuros procesą, pridedant dar kvotų klausimo sprendimą ir panašiai. Tas sudėtingas procesas man kelia nerima. Rinkos stabilumo rezervas uh, E, pradės kitus e, debatus, pavyzdžiui, dėl metinių kvotų skaičiaus. Ir e, mes žinome, kad čia neišvengiamai nuomonės išsiskirs. Aš norėčiau, kad mes žvelgtumėm toliau į priekį ir turbūt visi sutinka apie tai. Jau dabar yra nustatyti gana ambicingi tikslai - emisijų sumažinimo skaičiai iki 2030 metų. Taip pat reikia priminti Europos komisijai, kad ji vis tik neturi pamiršti konkurencingumo aspekto, apibrėždama savo politiką energetikos rytyje. Emisijų sumažinimo pastangos 2008-2020 metais kainuoja žymiai mažiau negu atitinkamos pastangos, kurių bus įmamasi 2021-2030 metais. E, tai, kas buvo pakankamai nesudėtinga padaryti, yra e, padaryta, pasiekta gana daug pažangos, bet dabar e, turime daryti tai, kas yra žymiai sudėtingiau nuveikti. Ir, aišku, taip daugiau kainuoja. Taigi, kai kalbame apie siūlomą įstabilumo mechanizmą, jis atrodo bus naudingas, nes jis leis sukurti tam tikrą kvotų rezervą ir užtikrinti kainos stabilumą. ETS turės būti suderinta su rinkos taisyklėmis ir dėl to gamybos pramoniai neturi iškilti papildomų sunkumų. O ta pramonė, kaip žinia, nuolat bando apginti energetikos sektoriaus stabilumą. E, be to mes turim kalbėti apie aiškumą tolimesnėje perspektyvoje ir turime neiškreipti pusiausvyros Europos ekonomikoje. Europos Sąjunga yra išsikėlusi visiems mums priimtinus tikslus, betgi Europos Sąjunga tik 11 procentų e, pasaulio CO2 išmeta. Ir aš norėčiau pasveikinti neseniai priimtą sprendimą stabilizuoti kriterijus e, pagal, kuriais bus dar, sudar, pagal kuriuos bus sudaromas uh, anglies e, e, dvideginio išmetimo mažinimo priemonių sąrašas. Aš manau, kad mes turėtumėm pasirinkti e, tokį veikimo būdą, kurį būtų nesunku paremti mūsų ūkio subjektams. Ačiu. Bardzo, wiele spośród kolegów. Pone Zubner, ačiū. ATLS sistema, kaip sakė kolegos, yra rinka paremta sistema ir ji turėjo pasiteisinti, o atidėjimo priemonės turėjo užtikrinti kainų stabilumą. Dabar turime pasiūlymą, kad tai, kas buvo išimta iš rinkos, turėtų būti atskirta. Turėtų būti ir kažkokia institucija ar sertifikatų bankas, kuris padėtų sukurti dirbtinį stabilumą. Nesu visiškai tikra, koks europinis įstatymas čia įgyvendinamas. Jis kinta kas porą savaičių. Mes tiesiog neturime pakankamai informacijos, ar šitas atidėjimas pasiteisina ar ne. Sakome, kad norime apsaugoti klimatą, bet turime pagalvoti, kaip tai darome, nes dabar atrodo, kad visi tik tais e, svaikstam apie kažką. Ačiū. Dažnai siūloma nesikišti į šią rinką, tačiau mes kišamės į bet kokią rinką, nes toks yra mūsų darbas ir kiekvieną dieną visas rinkas yra kišamas ir nežinau, kodėl neturėtume kištis į prekybos taršos leidimais rinką. Šis pasiūlymas svarstytinas, aš pats asmeniškai įvertinu pakankamai kaip pakankamai įdomu ir nors ne visat pritariu jungtinės karalystės pasiūlymams klimato politikos rytėje, manau, kad reikėtų nustatyti kainų ribas šioje rinkoje. Man atrodo, kad nuo praėjusiu metu balandžio pirmos dienos jungtinė karalystėje uh, yra nustatytos e, tam tikros ribinės e, kainos e, už taršos leidimus jungtinėse karalystėse tam, kad verslo įmonės galėtų geriau planuoti savo investicijas ir tokiu būdu galėtume nustatyti tiek aukščiausią, tiek žemiausią kainos ribą. Kalbant apie prekybos taršos leidimais atidėjimą, mums nuo pradžių buvo aišku, kad tokiu būdu mes tik nusiperkame šiek tiek papildomo laiko, e, reikia nekantriai laukiu naujos parlamento e, sudėties ir būsimų diskusijų šią temą. Čia dar kolegė Gardinį paprašė žodžio labai trumpai, o po to suteiksime žodį komisijos atstovai. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Ja, e, molto e, Pone Groset ir Jolanda tikrai pasakė daug to, apie ką ir aš norėjau kalbėti. Man kelia nerima ši Europa, kuri ir toliau kūrė pasiūlymus, kurie sulėtins mūsų gamybą. Jeigu norime to naujo tikslo iki 2020 metų, jeigu norime padidinti nuo 14 iki 20 procentų tą dalį, tai blogiausias būdas pradėti eiti link to, siekti to tikslo yra štai šis. Mūsų kontinente vyksta dykumėjimas. Kai kuriuose šalise piliečiai ateinančiose rinkimuose balsuos tik 20 procentų jų ateis balsuoti. Na, 30 procentų yra dar patenkinama, bet 20 procentų jau yra katastrofa. Man atrodo, kad toks rinkėjo aktyvumas bus galutinis žingsnis pasmerkiantis Europą, kuri ir toliau atsisako keisti savo kryptį ji tuo žlugs, ji ir toliau galvoja, kad yra geriausia tarp geriausių, bet iš tikrųjų ekonomika patiria tikrą katastrofą. O tos šalis, kuriuose yra gamybos pramonė, na taip, Jungtinė karalystė turi savo finansų centrą. Ir mes tiesiog pramiegojome. Kalbu apie ekonomiką, įmonės gamybos pramonę, minimales kainas ir kainų ribas. Kalbu taip pat apie finansų rinką. Mes visą tai praradome. Todėl paprašyčiau jūsų dar sėkiai apie tai pagalvoti. Mes tik pradedame matyti rezultatus. Visi turime apie tai nuodugniai pamastyti, nes negalime vakume kažko įtikinėti. Kalbame, kad MVI yra mūsų kontinento stubras, norime, kad šis sektorius auktų, bet 20 procentų BVP iš gamybos. Na, jeigu laikysimės tokio pobūdžio ir e, požiūrio ir dar primesime tą aplinkosaugos politiką, suprantu, kad tai yra prioritetas ir su tuo sutinku, bet jeigu laikysimės šitokios strategijos, tai jokių tikslų mes nepasieksime. Jeigu norime, kad mūsų žemės klėstėtų ir būtų tinkamo lygio užimtumas, tai turime pasiekti tų tikslų. Aplinka, ekonomika turi eiti koja kon, bet man atrodo, kad šitas požiūris visiškai netinkamas. Reikia uh, pradėti platesnės diskusijas šio klausimo. Ačiū toliau komisijai. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau, nors laiko yra nedaug, norėčiau padėkoti Jums, aplinkos komitetui ir visam parlamentui už tai, kad sutrumpinote atidėjimo principo įgyvenimo terminą. Nes dabar galėsime įgyvendinti jau pradant nuo praeitos savaitės. Tai, kad sugebėjome baigti šias diskusijas, mums padėjo uh, dabar pradėti diskusijas dėl struktūrinių priemonių. Taip pat tam pastarnavo ir jūsų praėjusių metų pabaigoje priimtas pranešimas dėl klimato ir energetikos. Aišku, 2020 kontekste mes kalbame apie galimybės e, pakoreguoti ATL priemonės tam linijinė, pavyzdžiui, linijinio mažinimo principas ir jis padėtų sumažinti pusiausviros trūkumą, kuris vis dar dabar yra šioje sistemoje. Mūsų pačių vertinimas dėl rinkos stabilumo rezervo taip pat tai įrodo. Ir komisija dabar pateikė šį teisėkuros pasiūlymą įsteigti rinkos stabilumo rezervą. Šį klausimą pradėjo nagrinėti ir taryba ir tikimės, kad parlamente taip pat bus greitai apsvarstytas šis pasiūlymas vėliau šiais metais. Kaip sakiau, Atvyko daug konsultacijų dėl šių pasiūlymų ir vykę pasiūlymai su suinteresuotomis šalimis, išnagrinėtos buvo įvairios alternatyvos ir komisija išnagrinėjo tas alternatyvas. Vienas iš svarbiausių šio pasiūlymo elementų buvo tai, kad reikia numatyti reglamentavimo aiškumą trečiajai fazai, kad visi dalyviai ATL sistemoje turėtų tam tikrą laiką prisitaikyti prie pokyčių, kurie įvyks įgyvendinus rezervo pasiūlymą. Todėl mes pasiūlėme, kad nuo 2021 būtų įgyvendinama ši nuostata, bet kaip sakė ponia Aukony, ši nuostata taip pat mm, padėtų užkirsti kelią, kad atidėjimo mm, subsidijos pasirodytų ir trečioje fazėje. Tačiau komisija ir toliau yra įsipareigojusi išlaikyti kaip didesnis, galima didesnį stabilumą trečioje fazėje, taip pat pasakytina apie konkurencingumo klausimus, kadangi ponia Groset pasakė, komisija nurodė 2030 pagrindų komunikate, kad tokie patys prioritetai ir prielaidos bus naudojamos ir anglies anglės nutikėjimo sąraše. Kodėl mes e, nenagrinėjome kitų galimybių, kurios taip pat buvo aptartos su e, suinteresuotomis šalimis, pavyzdžiui, e, Anglijas bankas ar kainų slengsnis, slengstis paaiškėjo konsultacijų metu, kad suinteresuotos šalis nenori, kad jiem būtų palikta teisė savo nuožiūrą elgtis, jie nori, kad viskas būtų kaip galima aiškiau reglamentuota. Ir, o tas anglės bankas turėtų, jam būtų palikta tam tikra laisvė elgtis pagal nuožiūrą į savo ir todėl kiltų vėl tam tikras interpretavimo neiškumas. Toliau. Žemiausia kaina turime atsiminti, kad tai yra ekonominis mechanizmas, rinka, kaip patys sakėte. Mes kišamės kartais į rinką, tačiau kalbant apie aukščiausios ir žemiausios ribos nustatymą, tada, aišku, panaikinamas tos rinkos lankstumas. Ir pastebėjome, kad ir per krizę e, ATL sistema e, prisitaiko prie ekonominės situacijos Ekonominės veiklos sumažėjimas e, lemia, kad mažiau, e, mažesnis poreigis yra e, leidimų. Ir reikia atsižvelgti į tai, kad rinkos kaina sviruoja ir jeigu tada būtų buvusi ta žemiausia kaina, tai tada kaina turėtų kaštus, kaštai buvę kuriuos turėjo patirti tos pramonės šakos veikėjai, būtų buvusi daug didesnė. Buvo pateiktas klausimas, kada vyks tikra reali reforma. Reikės dar panagrinėti po 2020-ųjų mm, vykdomos ATL sistemos niuansus, bet 2030-aisiais bu, bus e, viskas susiję ne tik su emisijų sistema, bet e, taip pat reikės pagalvoti ir apie sektorius, ne, kurių neapima e, ATL. Lyze, ponas klausė, dėl 20-30 procentų ne ATL sektorių prisijungti ir uh, jeigu sistema išliks perviršis, man atrodo, kad šis argumentas yra teorinis, nes daroma prielaida, kad emisijos auks tiek, kad visas rezervas bus išnaudotas. Manome, kad tai yra nerealistiškas argumentas. Kiti pokyčiai ATL, kaip minėjau, taip pat bus pateikti pasiūlyti, diskutuojant dėl 2030-ųjų. Tai reiškia, kad mes galime toliau dirbti su šiuo pasiūlymu, nes jis yra susijęs pirmiausia su dizaino modelio pakeitimu. Sistema, sistemos modelis keičiamas, ambicijų lygis irgi bus aptariamas ir kiti bruožai šios sistemos ypatumai bus aptariami. Uh, aukščiausiame ligmenyje ir galiausiai reikės viską surašyti į teisėkuros pasiūlymus. Taigi šis pasiūlymas e, yra naujas pasiūlymas, e, reikės nuspręsti dėl jo krypties, o dabar labai džiaugiamės ir vertiname šias diskusijas šiandieną, kuriuose buvo aptartos e, įvairių kainų ribojimo klausimai, rezervas ir taip toliau. Nesakysiu, kod, neaiškinsiu, kodėl pasirinkome 12 procentų ir žemiausias kainų ribas, bet kitą kartą tikiuosi tai aptarti. Ačiū pirmininkė. Dank, damit sind wir am Ende der Debatte. Labai ačiū, baigėme diskusijas. Tačiau tik e, šios dienos diskusijos baigtos, kolega dar turi spėti į traukinį. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, komisijos atstovams. Per būsimąją kadenciją mūsų laukia labai daug rimto darbo ir nekantrai jo laukiame. 15 val. po pietų susitiksime ir balsuosime. Visiems linkiu geros pietų pertraukos ir dėkuoju vertėjams už kantrybę.